Jan, at least we need you to sit down. Janai, mums reikia, kad bent jau tu atsisėstum, nes turime pradėti. Mėly kolegos, noriu pradėti posėdį, nes turime daug darbo ir turime labai mažai laiko aptarti svarbius klausimus. Šįryt turime apsvarstyti nuomonės projektą, kurį parengė Janas Albrichtas apie finansinės taisyklės taikomas sąjungos metiniam biudžetui. Taip pat iš Europos komisijos atvyko Žanas Žanas, e, biudžeto direktorato direktoriaus pavaduotojas, kuris paaiškins mums situaciją susijusią su finansiniu reglamentu iš karto po pranešėjo, kad žinotume apie situaciją prieš pradėdami diskusiją. Janai, prašau pradėti. Pone pirmininkė, mėly ponios ir ponai. Norėčiau Jums pranešti, Koks yra taikomas darbo metodas šiai nuomoniai? Ši nuomonė yra skirta tarybos ir parlamento reglamentui kuris reglamentuoja metinio biudžeto sudarimo taisyklės. Paprastai mes svarstome struktūrinius fondus, tai yra kalbame apie tai, kiek turime pinigų, kiek turėsime pinigų ir kam galima būtų tas lėšas skirti. Mes žinome, kad uh, Mes dirbame pagal tam tikrą grafiką, pagal tam tikrą ciklą. Antra vertus, kai kalbame apie mhm. išlaidas ir jų kontrolę, finansinių srautų kontrolę, įvairių institucijų kompetenciją šiuo klausimu. Remiamės kitų dokumentų. Taigi, Europos parlamentas jau keletą metų svarsto, kaip galima būtų keisti finansinį reglamentą. Europos parlamentas dabar svarsto komisijos parengtą dokumentą, kuris yra labai aistringai svarstomas tiek komisijoje, tiek taryboje. Todėl aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šį klausimą, kuris yra labai sudėtingas. Ir todėl atrodytų, kad jis nėra labai patrauklus. Kalbame apie labai konkrečius e, reglamento straipsnius, kuriuose yra reglamentuojami finansų srautai. Pranešėja Ingeborg Grėsler ir darbo grupė, kuri dirba jau kuris laikas, rengia Europos parlamento dokumentą šiuo klausimu. Tai bus teisėjai, kuros tekstas. Ir todėl jis turi būti parengtas taip, kad mes galėtume iš tikrųjų patobulinti galiojantį finansinį reglamentą. Keli šimtai pakeitimų buvo pateikta šiam dokumentui. Ir dabar reikia įsiaiškinti, kiek detaliai mes turėtume gilintis į reglamento pakeitimus. Ir kalbėdamas apie bendrą kontekstą, aš galiu Jums taip pat pasakyti, kad valstybės narės, tai yra taryba, norėtų, kad reglamentas būtų suformuluotas labai bendrai. Tam ir kad jis būtų struktūruotas pagal atskirus sektorius. Štai tokia yra tarybos pozicija. Labai dažnai girdime, jog negalima visko reglamentuoti labai labai įsamei. European Parliament talk to even to their assistants, but not that. Pirmininkė, politiniai patarėjai labai dažnai trukdo mums dirbti, todėl prašau susėsti ir nekalbėti. Atsiprašau. Komisija Europeiskiai. Nie... Europos komisijos pozicija yra kiek kitokia. Europos komisija mano, kad kai kuriuos klausimus reikia reglamentuoti įsameu, detaliau. Europos parlamento pranešėjas laikosi pozicijos, kuri nėra labai primtina komisijai. Mes siūlome įtraukti šį reglamentą nuostatas, kurios būtų labai detalios ir kurios, e, kurios neleistų sektoriams e, pritemti to reglamento prie savo poreikių. Mes manome, jog būtina laikyti, e, taikyti mikrovaldymo principą. Tai yra išdėstyti visas įmanomas detalės šiame dokumente. Ir dirbdami parlamente mes matome, kad e, pranešėja perkelia kelis e, reglamento, vykdomo reglamento nuostatas dalis į bendro pobūdžio reglamentą. Į, tai yra į finansinį reglamentą. Ypač tai pasakytina apie tas nuostatas, kuriuose kalbama apie biudžeto kontrolę. Štai tokia yra bendra situacija. Pranešėja nori gilintis į finansinės detalės. Komisija nori kai ką pataisyti, tačiau nenori gilintis į detalės, o taryba nori, kad reglamentas e, būtų labai, labai bendro pobūdžio. reikėtų visus darbus baigti iki šių metų gruodžio mėnesio. Kitaip tariant, šis klausimas yra, yra svarstytinas skubos tvarka. Mes galėtume palaukti pakeit, parlamento pakeitimų ir po to su jo svarstyti po atostogų. Aš siūlau mums dabar svarstyti bendro valdymo klausimus, tai kas vadinama shared management. Kadangi būtent e, šis klausimas yra susijęs su sanglaudos politika ir su regionų reikalais. Taigi šiame nuomonės projekte yra išdėstoma labai aiški pozicija mes e, sakome, kad įvai, kad e, įgyvendinimas turi būti patikėtas valstybėms narėms. Aš kalbu apie trečiąjį reglamentą. Atrodytų, kad viskas yra aišku. Kai komisija vykdo biudžetą pagal bendrojo valdymo principą, ji kai kuriuos e, kai kurias funkcijas perduoda valstybėms narėms. Be to, bandoma yra svar, e, aptarti ir labai prieštaringą klausimą, kuris yra susijęs su sanglaudos politika. Trumpai e, apibūdinant situaciją, galiu pasakyti, kad uh, Mes daug kalbame apie tai, kokios įgaliojimus turėtų turėti e, e, institucijos, kurios įgyvendina biudžetą. Panašu, kad kiekvienoje valstybėje narėje turėtų veikti viena akreditavimo institucija, ir kad ji turėtų veikti pagal nustatytus reikalavimus. Štai tokios vyksta diskusijos. Kalbama ir apie tai, kad akreditavimo funkcijas atli galėtų atlikti komisija, kad ji galėtų akredituoti visas įstaigas, kurios valdys vykdomos, vykdomas programas. Bet akreditacijos procesas dažnai būna labai ilgas ir tai gali uh, vilkinti sąnglaudos politikos įgyvendinimo darbus. Todėl turime labai aiškiai pasakyti, kad valstybės narės turi prisimti didelę dalį atsakomybės už šios politikos įgyvendinimą. Toliau akreditavimo įstaigos akredituoja kitas institucijas, kurios vykdys veiklos programas. Akreditacija, taigi bus, mes turėsime akredituojančią įstaigą ir akredituotas įstaigas. Penktame pakeitime Kalbama apie akreditavimo institucijos e, įgaliojimus. Ji turės e, patikrinti veiklos e, teisėtumą. Ir taip pat yra pateikima informacija apie akredituotų įstaigų užduotis, kalbame apie jų atsakomybę. Toliau. Jūs pastebėsite tikriausiai, kad šiame reglamente yra pateikta informacijos ir apie akredituotų įstaigų atsakomybę ir pareigojimus. susijusius su uh, išlaidų patvirtinimu. Aš apie tai kalbu dėl to, kad mes savo komitete dažnai kalbame apie tai, kaip vyksta biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesas. Dažnai kalbame apie tai, kad jį reikėtų paspartinti. Tačiau panašu, kad mes negalime jo paspartinti ir kad paprastai e, mes patvirtiname tik tai e, biudžetą praėjus metams po jo įvykdymo. Yra dar vienas e, svarbus klausimas, kurį reikia iškelti, kai kalbame apie ES lėšas, tai yra valdymo deklaracijos, tai yra atitikties deklaracijos, kurias turi pateikti už veiklos programą už veiklos programą atsakinga institucija turės pateikti ataskaitą. Svarstoma yra apie nacionalinės tokias pat deklaracijas, tokias pat pareiškimus. Ir panašu, kad e, ši diskusija sėkmingai nesi, nepasibaigs, kadangi valstybės narės nenori teikti tokių sąskaitų patikimumo patvirtinimų, tokių pareiškimų kurie yra vadinami valdymo deklaracijomis. Taigi dabar ir siūloma perduoti šią atsakomybę akreditavimo įstaigai, kuris savo ruoštų prižiūrės, kaip veikia akredituotos įstaigos. Mums, žmonėms, kurie rūpinasi sanglaudos politiką, yra labai svarbu, kad ES paskirtų akreditavimo įstaigą ir nurodytų, kokias į kitas įstaigas jį galės akredituoti. Mes taip pat kalbame ir apie toleruotinos klaidų rizikos lygį. Šis reglamentas yra labai, labai specializuotas, kadangi mes, bet mes jį vis tiek svarstome, kadangi sanglaudos politika patenka į mūsų kompetenciją. Kai kalbame apie sanglaudos politiką, labai dažnai kalbame apie klaidas ir audito rūmai teigia, kad įgyvenant sanglaudos politiką daroma labai daug klaidų, nors jų lygis mažėja. Ir kyla klausimas, ką daryti. Ir todėl mes ir pradėjome kalbėti apie klaidų savoką. Mes nekalbame apie pažeidimus, mes kalbame apie padarytas klaidas. Klaidas galima apskaičiuoti ir galima taip pat nustatyti ir toleruotinos paklaidos lygį. Todėl mes ir pasiūlyme e, šias toleruotinos klaidų rizik, rizikos lygio savoką. Jei klaidų rizikos lygis yra labai aukštas, tuomet e, e, reikės atlikti ex ante vertinimą. Audito rūmai e, nustatydami, nu, e, nustatydami klaidas remiasi tarptautinių klaidų apibrėžimu ir teigia, kad toleruotinas klaidų lygis yra 2 procentai. Reformuodami sangodos politiką turėtume e, stengtis nustatyti toleruotino klaidų rizikos lygį, kuris neviršytų auditorumų naudojama rodiklį. Taigi jis neturėtų būti didesnis nei 2 procentai. Šiame dokumente taip pat yra dalių, kurio, e, kurios turėtų rūpėti visiems e, ta, mums ir kurios, e, ir kurios liečia visas politikos rytis. Tai pavyzdžiui yra finansų valdymo klausimai. Šis klausimas be abejo yra svarbus ir mums. Ypač tai pasakytina apie akreditavimo įstaigas. Mes turime ir mokėjimo įstaigas, leidimus išduodančias įstaigas. Uh, O leidimus išduoda dar ir gali išduoti dar ir valdymo įstaigos. Dabar siūloma uh, nuo trijų tokių įstaigų pereiti prie uh, dviejų. Ar tai yra iš tikrųjų labai svarbus pakeitimas? Manyčiau, kad gal ir taip, nes jisai supaprastina visą sistemą. Ačiū Janai, labai ačiū už kantrybę taip pat. Dabar noriu paprašyti Europos komisijos e, biudžeto generalio direktorato atstovą Žanžaną kaip jums sakiau, kuris yra atvykęs pas mus. Ir jeigu šešėliniai prašėjai sutiktų, norėčiau, kad mes išklausytume būtent jo, kad jūs papasakotų apie patį procesą, nes, kaip sakė Janas, nes yra daug sudėtingų klausimų pačiame e, reglamento tvirtinimo procese. Pone Žanžanai, ar galite pasisakyti dabar? Merci, Dėkuoju, pirmininkė, dėl proceso. Galėčiau Jums pasakyti, kad vakar Koreperas patvirtino neformalią poziciją e, skirtą daryboms su Europos parlamentu. Ir dabar manau, kad viskas pradės e, vykti daug greičiau per ateinančias savaitės. E, jeigu viskas bus taip, kaip norime, tai naujasis reglamentas galėtų kitų metų sausio pirmą įsigaliuoti. Aš nežinau, ar taip ir bus, nes procesas yra labai sudėtingas, tačiau komisija bent jau e, siekia šio tikslo. Ir mes labai intensyviai su taryba ir Europos parlamentu dirbsime, kad taip atsitiktų. Pirmiausia, gal bendras pastebėjimas dėl to, ką pasakė ponas Olbrichtas. Dėl bendrojo požiūrio girdėjau tokius žodžius kaip mikrovaldymas ir pasakysiu, kad komisijai tai kelia didelį susirūpinimą ir uh, mums kelia nerima tai, kad tiek taryba, tiek parlamentas siekia viską reglamentuoti iki smulkiausių detalių. Ir tai būtų priešinga siek išlaikyti institucijų autonomiškumą. Taip pat taip nebūtų, tai nebūtų gerai ir biudžeto institucijoms. Ir e, tai nebūtų gerai dėl to, kad e, tos institucijos imtųsi visų veiksmų, ir sulauktų kontrolės institucijų kritikos. Reikia užtikrinti atskirimą vykdančių ir teisėkuros struktūrų ir reikia taip pat išlaikyti, siekti, kad kiekviena institucija imtųsi savo įsipareigojimų, taip pat reikti, siekti supaprastinimo. paprastinimo 23 ministrai neseniai yra parašę komisijos vadovui ir biudžeto komisarui laišką apie savo lūkesčius ir mes kaip komisija sieksime išlaikyti dialogą su taryba ir Europos parlamentu ir sieksime užtikrinti supaprastinimą tam, kad užtikrintume e, kur kas veiksmingesnį sąjungos lėšų tvarkymą. Dėl pono Olbrichto nuomonės e, trumpai keletą pastebėjimų išsakysiu. Pirmiausia, mes apskritai esame labai patenkinti pono Olbrichto pastebėjimais. Dabar pastabos dėl e, bendro valdymo. 56 straipsnis E, peržiūrėto finansinio reglamento. E, porą pakeitimų mums kelia problemų. Ketvirtasis e, pakeitimas, kuris siūlo angliškai žodžius may į shall pakeisti. Tai yra, pirmininkė, gerbiami kolegos, aš jau gali būti, kad tuoj paprašysiu visų patarėjų ir asistentų palikti salę. Mes nebegalime svarstyti klausimą. Aš suprantu, kad jums labai rūpi kiti klausimai, bet dabar svarstame pirmą darbo tvarkės klausimą ir jūs neleidžiate mums dirbti. Visi, įskaitant Pavelą Kaletą, prašom atkreipti dėmesį į tai, kad šio komiteto nariai mes norime tęsti darbą ir jūs mums trukdote. Aš paskutinį kartą jūs perspėju. Jeigu tai bus ir toliau, tai paprašysiu, kad visi asistentai paliktų salę. Atsiprašau, teskite. Dėkui, pirmininkė. Taigi, pirmiausia, ketvirtasis pakeitimas, kurį siūlo ponas Olbrichtas, siūlo jisai, kad komisija privalomai vertintų visas valdymo ir kontrolės sistemas valstybėse narėse. Tai būtų prievolė kuri reikalautų komisijoje specialiai lėšų, priemonių, kurių komisija dabar neturi. Ir jeigu mes e, turėsime pradėti vykdyti kontrolę e, valstybėse narėse vykdomos veiklos, tai kontrolė taps tokia visuotinė ir mums iškils valdymo problemų ir atsiras taip pat didelis pavojus, kad programos, e, programų vykdymas bus uždelstas. Taigi mūsų nuomonė būtų e, geriau išlaikyti angliškai žodį may vietoj shall, tai yra gali. Ir tai leidžia e, pasirinkti. Kitas susirūpinimą keliantis dalykas, kurį siūlo pranešėjas, tai yra trečias pakeitimas, kuris neleidžia valstybėms narėms taikyti tam tikrų, atsisakoma tam tikrų nuostatų, kurios leidžia valstybėms narėms e, prisimti atsakomybę. Mes komisija mato, manome, kad e, čia gali kilti problemų. Toliau dėl toleruotinos klaidų rizikos, lyg, toleruotino klaidų rizikos lygio, tai yra, kaip pranešė sakė, nepaprastai sudėtingas klausimas. Audito rūmai yra padarę nemažai pakeitimų savo ataskaitose neseniai tam, kad galėtume įvertinti klaidų lygį, kurį galima toleruoti, leisti. Kitaip tariant, e, siekiant supaprasinti viską, sakoma, sako, kad reikėtų rasti pusiausvę tarp kontrolės ir e, kito elemento ir kontrolė turi būti proporcinga. Taryboje vyksta daug diskusijų šiuo klausimu. Tai aktualu valstybėms narėms bei auditorumams, kadangi jie yra pateikę atitinkamą pasiūlymą. Labai tvirtos pozicijos laikosi mm, valstybės narės ir dabar komisija numato, kad toleruotinos rizikos lygis turi būti ne pačiame tekste, bet finansinėse lentelėse ir prieduose, kurie yra skirti uh, atskiriems sektoriams. Mes būtent uh, tokią poziciją šiuo klausimu teikiame. Dėkui, pirmininkė. Labai ačiū. Kolegos, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai ką. Dabar noriu pasiūlyti kai ką ir prašau Jano sutikti su tuo. E, sustabdykime šio klausimo svarstymą, pereikime prie balsavimo, nes tokiomis sąlygomis neįmanoma diskutuoti, o po balsavimo vėl grįšime prie šios diskusijos. Norėjau padėkoti komisijos atstovui už paaiškinimus. Galbūt iš jūsų kolegų kas nors galėtų pasilikti, kad galėtų sekti diskusiją po balsavimo. Bet dabar nebeturime kito pasirinkimo, kaip tik e, sustabdyti diskusijas. Ar pritarėte tokiam pasiūlymui? Janai. Gerai. Gerbiami kolegos, dabar pradėsime balsuoti. Ir norėjau kolegos paprašyti jūsų e, susitelkti. E, daug žmonių yra. Jeigu kils neiškumų, tai mes pasitikrinsime balsuodami elektroniškai. O dabar padarykime bandymą. Pabalsuokite elektroniniu būdu. Įdėkite korteles į aparatą ir paskui mes pasitikrinsime. Balsuokite. Girdėjo tikriausiai penkiais iš EPP žmonėmis per daug. Taip pat vienu socialistu per daug. Vienu. Dabar viskas gerai. Jūta jau viskas gerai. Gerbiami kolegos. Viskas gerai su socialistais, e, vienu dar iš EPP per daug balsuoja žmogum. Dar kartą. Ar gal, galime dar kartą pasitikrinti, kad būtume tikri, jog viskas teisingai? Balsuokite. Vieno PP e per daug. Tebėra. Vieno iš EPP. Dar kartą balsuokime. well, doesn't show, but that might mean that you are not some of the... Atrodo, kad vis tik tai per daug, bet nežinome, kaip čia yra. Taigi savo e, riziką balsuojate. Pirmasis yra Markos Piper e, pranešimas. Kaip žinia, 569 pakeitimai buvo pateikti, 30 kompromisų yra sudėrėta. 30 turime kompromisinių pakeitimų. Taip pat pagal 50 taisyklę užimtumo komitetas dalyvavo rengiant pranešimą. ir pasiūlymai užimtumo komiteto bus patvirtinti nebalsuojant, be balsavimo. Jie, tai yra susijęs su tuo faktu, kad kur komitetas turi kompetenciją įgaliojimus, tai jie sprendžia ir mes dėl to nebalsuojame. Dabar pradedame nuo 59 pakeitimo, kas už prieš atmesta 60 už prieš susilaikė atmesta, 61 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 61 balsuokite. Vėl du iš EPP, dviem iš EPP per daug. Balsuojame dar kartą, prašom EPP kolegoms dviems nebalsuoti. Balsuojame dar kartą. Vienu iš EPP per daug. Dar kartą balsuokime. Balsuojame dar kartą. Vėl EPP vienu žmogum per daug. Tai atimsime vieną ir viskas. Kaip suprantu, EPP prieš, taigi viskas aišku. Dar kartą, sako sekretoriatas, turime balsuoti. Viskas gerai dabar. Dvidešimt keturi už, dvidešimt vienas prieš patvirtinta. Šešiasdešimt antrasis pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 63 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 64 už, prieš, susilaikė atmesta. 67 už, prieš, susilaikė atmesta. 65 turime žodinį pakeitimą, jeigu niekas nenusistatęs prieš, atrodo taip ir yra, balsuojame su šiuo pakeitimu. Kas už 65? Prieš, susilaikė, atmesta. 66 atkrenta, 68 už, prieš, susilaikė, atmestas, 69 už, prieš, susilaikė, atmesta, 70 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 71 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 73 už, Markus Viper. klaida yra įsivėlusi į balsavimo sąrašą. EPP turėtų balsuoti už šį pakeitimą. 73 jūs turite galvoj. Lambert? Ar mes jau balsavome dėl 72-ojo? Gerai, tada viskas aišku. O dėl 73-ojo, jeigu teisingai suprantu, pranešėjas už 73-ąjį Jis apie sportą. Aš pats e, esu sportiškai nusiteikęs, taigi reikia paremti. Taigi, kas už 73 prieš susilaikę patvirtinta, 74 atsimtas, pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 75 e, balsuojame tik dėl antros dalies, kas už prieš susilaikė atmestas. Aštuoniasdešimt pirmasis. Aštuoniasdešimt ketvirtasis, kas už prieš susilaikė atmesta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Šimtasis, ne, atkrenta šimtasis, šimtas pirmasis taip pat. Tasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 119 kas už. Kas už 119 prieš susilaikę atmesta. 120 už prieš susilaikę. Mano nuomonė priimtas, bet pasitikrinkime dėl 120. Balsuokite. Vėl dviem EPP atstovais per daug. Vienu. Dar kartą balsuojame dėl 120 kolegos. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 24 už 21 prieš 121 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Balsuojame su pakeitimu, kas už prieš susilaikė atmestas. 122. Kas už prieš turime pasitikrinti dėl 122. Balsuokite. Vėl vienu iš EPP per daug. Atsiprašau, bet vėl turime balsuoti iš naujo. Balsuojame dėl 112. Baigiame. Matote, kad vieno balso persvara patvirtinta. EPP žino, ką jie daro. 123. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas? 100. 25. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, jeigu kas nors norite, kad pasitikrintume. Taip, tai tikriname 125 pakeitimą. Balsuokite. Vienu EPP per daug. Iš naujo balsuojame. Balsuojame dar kartą. Dėl 125. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Šeštasis kompromisas. Prašom. Kolegoms iš EPP noriu pasakyti, kad tie, kas balsavo dabar ir buvo teisingas rezultatas, balsuokite ateityje, kad nebekeltume sumaišties. Tie, kurie dabar balsavote, balsuokite ir toliau. Ir man ir pirmininkiai tinka. Taigi, šeštasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. Taip, toliau. Aštuntasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 171 kas už, prieš, susilaiko, man atrodo, atmestas, bet reikia greitai patikrinti 171. Viena PP tai per daug. Balsuojame iš naujo. 171 pakeitimas. kažkas negerai su aparatais gal. Vieną EPP per daug. Balsuojame dar kartą iš naujo dėl 171-ojo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 173 su žodiniu pakeitimu. Kas prieštarauja prie žodinį pakeitimą? Ne. Niekas su pakeitimu balsavime. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Šimtas aštuoniasdešimt pirmas, kas už? Prieš susilaiko atmestas šimtas aštuoniasdešimt antras, kas už? Prieš susilaiko atmestas 183 atkrenta. Balsuojame dėl 183. Kas už? Prieš? Susilaiko atmestas. Prašau sekretariato sekti viską, ką darome, kad greitai sužinotume, ką toliau daryti. 184. Kas už? Prieš? Susilaiko atmestas. Patikrinti. Buvo aišku, patvirtintas 184 patvirtintas, 186 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 187 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 188 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 10 kompromisas už, prieš, susilaiko, atmestas patvirtintas. Du šimtai pirmas. Kas už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad atmestas. Du šimt... Tikriname 201. Pradedame balsuoti. Vieną EPP per daug. Reikia pažiūrėti, kas čia kaltas šiuo atveju. Gal kas nors iš politinių patarėjų galėtų patikrinti. Iš APP gali būti 17 žmonių, įskaitant pirmininkę. Gal manęs nepriskaičiavote? Gal EPP nariai galėtų atsistoti, visi, kurie balsuoja. Tai būtų daug greičiau. Atsiprašau, kad e, priverčiu jūs pasirodyti.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 Are we finished? Can... Ar jau baigėte? Ar galime toliau balsuoti? Taigi, 201 pakeitimas. Elektroniniu bal... būdu 201 pakeitimas, pradame balsuoti. 201. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas didelė dauguma. Kolegos, turime grįžti prie 176 ir 7. Turime balsuoti e, už juos taip pat. Prašom grįžti prie jų. 176. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas. 177. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Toliau 202. Kas už? Kas prieš? Susilaiko reikia patikrinti. 202 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 203. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Du šimtai penktas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, du šimtai šeštas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, du šimtai devintas, kas už prieš atmestas, 207 kas už, prieš susilaiko atmestas, 208 už, prieš susilaiko, man atrodo, atmestas, galime patikrinti 208, greitai patikriname, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 210 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 211. Atsiprašau, atkrenta. Du šimtai tryliktas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Du šimtai penkioliktas, kas už, 15. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 216. Kas už? Prieš susilaiko, man atrodo, patvirtintas. Patikrinti. 216 tikriname. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 24 prieš 21 patvirtintas. Toliau 219. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 222 labai sudėtingas e, balsavimas, jeigu pamatote klaidą, klaidą pasakykite. 222 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 223 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 24 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 225 už, prieš, susilaiko atmestas. Trumpam staptelisime. Dėl 218. Uh, Jis atkrito, nes 216 buvo patvirtintas. Taigi dabar 225 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 226 už, prieš, susilaiko atmestas. 227 už, prieš, susilaiko atmestas, 228 už, prieš, reikia patikrinti 28, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, atmestas. 229 už, prieš, susilaiko atmestas. 230 už, prieš, susilaiko atmesta. 231 už, prieš, 231 tikriname, pradėme balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 232 už, prieš, susilaiko atmestas, 233 ir 304 kartu identiški. 304, 33, kas už, prieš, susilaiko atmesti. 235, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 236 už, prieš susilaiko atmestas. 238 už prieš susilaiko patvirtintas 239 už prieš susilaiko atmestas 240 už prieš susilaiko atmestas 11 kompromisas kas už prieš susilaiko atmestas Man atrodo patvirtintas, patvirtintas. 253. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 254 už. Prieš susilaiko atmestas 256 už. 55. 255 kas už. Prieš susilaiko atmestas. 256 kas už, prieš susilaiko, man atrodo, atmestas. Toliau 12 kompromisas. Konstanca Krell nori pasisakyti, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad čia yra viena iš sudėtingesnių balsavimo dalių balsavimo sąraše turime tris kompromisinius pakeitimus vieną po kito pranešėjo 12 kompromisą dėl 21 dalies 14 kompromisas dėl 23 dalies ir mano grupės kompromisas kuris apjungia abi dalis. Žinau, kad sunku apsispręsti tačiau esu įstikinusi, kad jei jie dėl abiejų dalių bus balsuojama atskirai pagal pranešėjo kompromisus, gali kilti problemų, nes jie yra atskiri. Mes siūlome juos apjungti kompromise ir tokiu būdu mes nueiname kur kas toliau negu pranešėjo siūlymų. Todėl reikėtų pirmiausia balsuoti dėl 12 kompromiso iš mūsų frakcijos, kadangi jis labiausiai nutolęs nuo pradinio teksto, po to dėl kitų kompromisų. E, Vanistelrojus. Ne. Aš noriu pasakyti. Trumpai paaiškinsiu. Šiame komitete turime tradiciją, kad pranešėjai suteikėme teisę siūlyti kompromisų balsavimo tvarką. Taip yra ir šį kartą. Yra pateiktas pasiūlymas e, Konstantos Krell kaip koordinatorės iš socialistų frakcijos. Aš siūliau dėl, balsuoti dėl balsavimo tvarkos. Dar nebaigiau diskusijos. Ponas Lambert ar Markas Piperis? Markas Piperis. Labai ačiū, kad leidžiate man pakomentuoti. Manau, kad pranešėjo pasiūlyta balsavimo tvarka yra logiška. Dėl atskirų kategorijų mes patikėme kompromisus ir balsuotume dėl jų. Nebandome užbėgti niekam už akių. Žinome, kaip turime balsuoti. Nemanau, kad reikia keisti balsavimo tvarką, mano nuomonė. E, mano nuomonė, turinys nesikeičia niekiek, jeigu laikysimės esamos tvarkos. Todėl raginu laikytis tos tvarkos, kuri nurodyta balsavimo sąraše. Ar dar kas nors nori kalbėti? Taip. Noriu pasakyti, kad dėrybose aptarėme visą tai ir sutarėme, kad jeigu du, dvi dalis pateiksime kaip kompromisus, kaip socialistų pasiūlyme, e, visi matė per darybas ir visi tam pritarė, skaitant sekretariatą, visi sakė, kad tai yra bendras kompromisas dėl 21 ir 3 dalies ir dėl to turime būti balsuojama pirmiausia, tai dėl to buvo sutarta darybose. Ir aš dabar esu priblokšta, kad balsavimo sąraše viskas surašyta priešingai. Lambertas e, Vanistelrojus. Ačiū. Turime, aišku, socialistų pasiūlymą, kuriam pritarė žalieji. Turime aiškę pranešėjo nuomonę. EPP nori laikytis pranešėjo nuomonės. Ir jeigu pamenu, jūs sakėte, kad reikia dėl balsuoti dėl balsavimo tvarkos. Jeigu taip galime išspręsti visą tai, tai balsuokime. Galime kartoti visi, kas buvo pasakyti, tad, tad šiau galime balsuoti. Liberalai nori pasisakyti. Mes pritarėme pranešėjo nuomonę. Taigi, aiškia situacija, kad komitetas yra susiskaidęs. Taigi, siūlau laikytis EPP pasiūlymo balsuoti dėl Konstantos Krell pasiūlymo prieš balsuojant dėl kompromiso 12 ar kitų kompromisų. Kaip suprantu, balsuosime dėl procedūros. Taip, kaip sakiau, balsuojama dėl pasiūlymo, kurį pateikė Konstanca Krell, pakeisti balsavimo tvarką. Darome tai balsavimo būdu, kad nekiltų problemų, pradedame balsuoti. Ar pritarėme Konstanco Krell pasiūlymui ar ne? Balsuoti pirmiausia dėl socialistų ir demokratų pasiūlymą. Tai reiškia, kad mes pritarėme Konstancijai, ne reiškia, kad mes pritarėme pranešėjai. Prašom balsuoti. 26 už 19 prieš. Tai reiškia, kad keičiame balsavimo tvarką. Tuomet, kaip suprantu, balsuojame dėl 12 socialistų ir demokratų kompromiso, dėl 21 ir 23 dalių, kurios apima visą eilę pakeitimų. Visi suprantate, dėl ko balsuojame. Pradame balsuoti. Atsiprašau. Pradame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 27 už, 18 prieš. Tai reiškia, kad pereiname agreement to compromise 13. 13. Yes. Uh, I'm sorry, we just had to check because... Atsiprašau, reikia patikrinti, kas toliau. Toliau 13 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau Toliau 276 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas 277 ir 8 atkrenta, ar ne? Toliau 15 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 302 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 303. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 304 už. Prieš susilaiko patvirtintas 305 už, prieš susilaiko atmestas. Toliau 306 už, prieš susilaiko atmestas. 307 už, prieš susilaiko patvirtintas. 313 kas už, prieš susilaiko patvirtintas 314 už, prieš susilaiko patvirtintas 316 už, prieš susilaiko patvirtintas, prašom kelti rankas, 317 už, prieš susilaiko patvirtintas 318 ir 19 identiški kas už, prieš susilaiko patvirtintas 320 už, prieš susilaiko patvirtintas 321 už, prieš susilaiko patvirtintas 322, 322 kas už, prieš susilaiko atmestas 323 už, prieš susilaiko patvirtintas 324 už, prieš susilaiko atmestas 326 už, prieš susilaiko patvirtintas 327 už, prieš susilaiko atmestas 329 už, prieš, susilaiko atmestas. 328 už, prieš, susilaiko atmestas. 330 už, prieš, susilaiko atmestas. 332 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 301 atkrenta. Toliau 333 už, prieš susilaiko atmestas, 34, 334, kas už, prieš susilaiko atmestas, 16 kompromisas, kas už, atsiprašau, Konstantas Krėl. Čia noriu pasitikslinti Nežinau, kaip atrodo kompromisinis pakeitimas. Paskutinėme sustikime pranešėjas sakė, kad pirmasis sakinys galėtų dinkti, nes jis netitinka sutarties. Noriu paklausti, ar tas pirmas sakinys dingo ar ne. Taip. Pirmasis sakinys dėl stabilumo kriterijų dingo, antroji dalis yra susilpninta, tačiau antroji dalis išliko. Nemanau, kad tai kelia jums nerima, ar ne? Jeigu pažvelgsime 16 kompromisą, čia kalbama apie sanglaudos ir regionės plėtros fondų dalykus jis turėjo dinkti iš kompromiso. Galite patvirtinti, kad taip yra ar ne? Šioje versijoje jis nepasikeitęs. Turiu pasitikrinti, nes mes sutarėme, kad būtent taip ir bus. Ar jūs pasirengęs padaryti žodinį pakeitimą? Man patarė, kad čia nėra pati paskutinė versija. Tiesiog siūlau neįtraukti pirmojo sakinio, kur kalbama apie fondų suslėjimą ar panaikinimą. Taigi, 16 kompromise kolegos pranešėjas siūlo e, prasideda recommends that the European Globalization Adjustment. Čia būtų pirmasis pakeitimo sakinys. Ar galime priimti žodinį pakeitimą? Taigi dabar balsuojame dėl 16 pakeitimo su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad patvirtinta patikrinti. Kažkas nori tikrinti 16 kompromisą. Balsuojame dėl 16 kompromiso su pakeitimu be pirmojo sakinio. Pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Vienu balsu patvirtintas. Teisingai padarėme, kad patikrinome, bet vis tiek jis patvirtintas. Kolegos toliau 346. 346. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 349 atkrenta. 350. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 351. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 352 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštaravo žodiniam pakeitimui? Ne. Balsuojame. 352. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta 353 už. Prieš susilaiko patvirtintas 355. Kas už? Prieš 55. Prieš susilaiko atmestas 56. Kas už? Prieš. Atmestas. 17 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas įsilaikė? Patvirtinta. Toliau pereiname prie 366 pakeitimų. Kas už? 366 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 367 kas už, kas prieš, kas susilaikė, nežinau. Pasitikriname 367 pakeitimas, balsuojame. Atmestas. Atsiprašau, kad jūs sutrukdžiau. 368 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 369 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 370 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 371 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Tai prašau, Elizabeth Šlioter, jūs turite žodinį pakeitimą, ar ne? Dėkoju. Norėčiau pateikti žodinį pakeitimą. Aš dalyvavau darybose dėl 11 kompromiso ir mes susitrėmė dėl teksto, kur buvo parašyta, buvo parinktas kompromisas, po to jame atsirado žodžiai, pabrėžė, kad sangundos politika prisideda prie veiksmingesnių ES lėšų e, naudojimo ir e, taip pat, manau, jau būtinas išvelgti į bizinės iniciatyvas. Pranešėjas prieštarauja šiam žodiniu pakeitėju. Lamberas Van Nisteroj. Pranešėjas prieštarauja šiam pakeitimui, ar ne? Pavyzdinės iniciatyvos yra toks puikus dalykas, kad galime atsižvelgti į jas visas. APP frakcija prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui, kadangi jis mums neprimtinas. Gerai, taigi žodinio pakeitimo netur, neturi, neturėsime. 18 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 384 pakeitimas. 384 kas už, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 385 kas už, kas prieš, kas susilaikė, nežinau. 385 pakeitimas, pasitikrinkime. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. 386 pakeitimas kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo patvirtintas. Sėdėte didelėje salėje ir man atrodo, kad patvirtintas. Bet galime pasitikrinti. Gerai, patvirtintas, pritarėte tam. Gerai, 387 pakeitimas. Kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 388, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas 389, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas 390, kas už, kas prieš, kas susilaikė, nežinau. Atsiprašau, bet nežinau. 390 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Tikriname balsavimo rezultatą. Balsavimas vyksta. Gerai, baigime balsuoti. Atmestas. 391 pakeitimas, kas už, 391 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 19 kompromisas, kas už, kas už 19 kompromisą, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau pereiname prie, o Dieve, Dieve, 405 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 407, kas už, kas prieš, kas susilaikė, nežinau. 407 labai greitai balsuojame, balsuojame, balsuojame. Nežinau, man atrodo, kad patvirtintas. Visos frakcijos pritarė šiam pakeitimui. Gerai, patvirtintas. Gerai, 407 patvirtintas, 408 kas už, kas prieš, Nežinau, iš tikrųjų nežinau. Siūlau pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 408. Balsuojame. Atmestas. 409. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 410. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas 412 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 411, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas 413, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 415. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 416, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas 417, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas, sako Migėlės bent jau taip, 418, kas už, kas prieš. Na, aš nežinau, iš tikrųjų nežinau. 418 pakeitimas, siūlau pasitikrinti. Balsuojame. 418 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 419 pakeitimas, kas už. 419, kas prieš. Kas susilaikė. Atmestas. 420, kas už. Kas prieš. Kas susilaikė. Atmestas. 421, kas už. Kas prieš. Kas susilaikė. Patvirtintas. A. Pasitikrinkime. Gerai. 421 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. A, patvirtintas vieno balsų persvara. Toliau, 422. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 424. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 423. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, Atmestas, ar ne? At, man, nežinome. Gerai. 423 pakeitimas. Kas už, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 425. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestas. 426. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestas. 420. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. 428, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 429, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 429 pakeitimas. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 441 pakeitimas ir jam pateiktas žodinis pakeitimas, kas nors jam prieštarauja? Kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Karimai, tu prieštarauji, ar ne? Na, mane tai nustebino, kadangi jūsų nuomonės visuomet sutampa. Taigi, 441, kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta. 442 pakeitimas, kas už. Taip, Laslo, prašau. Atsiprašau, tačiau aš girdėjau, kad šis pakeitimas buvo atmestas. Yra tai, kad e, užimtumo komitetas už tai yra atsakingas. Yra visiškai neaišku, kokia yra situacija. Aš dar viską pasitikrinsiu ir galėsime po to sugrįžti prie šio klausimo, kad, bet kadangi dabar nežinau uh, atsakymo, teikiame šį žodinį pakeitimą. Gerai, pakeitimas ne, lieka toks, koks yra, jis yra. 442. Kas už? Kas prieš? EPP frakcija prieš. Nežinau, nežinau, siūlau pasitikrinti. 442 pakeitimas, galime balsuoti. Balsavimas baigtas. A. Atmestas. Bet tai, ko gero, suteikia jums mandatą, taip, elgtis taip, kaip sakėt. 421 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta.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 Gerai, teikiu balsavimą 448 pakeitimą. Ir pirmiausia, balsuosim dėl pirmosios dalies, kuriai patiktas žodinės pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. So Toliau 22 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 461 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 462, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 463 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 465, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 464, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmestas, ar ne? Man atrodo, kad atmestas. Pasitikrinkime. 464 pakeitimas. Balsuojame, galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir šis pakeitimas yra atmestas. 466 pakeitimas, kas už, kas už 466, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 468 ir 69 kartu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta sako Migelis. Na, aš asmeniškai nežinau, siūlau pasitikrinti. 468 ir 469 pakeitimai. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinti. 470 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 472, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Mums taip atrodo bent jau. Ar tikrinsime? Gerai, tikriname. Labai greitai e, tikriname. 472 pakeitimas. Balsuojame. And then we go where? 73, no? The vote is closed. Balsavimas baigtas. Yra žmonių, kurie nebalsuoja. Bet aš suprantu, kad jie tiesiog nenori dėl to balsuoti. Taip, patvirtinta. Matot, trijų balsų persvara ir trys žmonės nebalsavo. Gerai, 473 pakeitimas, kas už? Kelkite rankas, prašau, kas prieš? Na, man atrodo, kad. Kad atmestas, na, jūs labai neaiškiai keliate rankas ir man neaišku, ar jūs balsuojate už ar prieš. Taigi, 473 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 474 pakeitimas. Jis atkrenta gerai. 475 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 476, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 479, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Mums atrodo, kad atmestas, bet ir jei niekas nereikalauja, tuomet ir netikrinsime balsavimo rezultatų. 23 pakeitimas, kas už, kompromisas, kas prieš patvirtinta. Toliau periname prie 24 kompromiso. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Toliau 20. 487. 487 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 488 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 489 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Yeah, because we reject 91. Yes, 491, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 492, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 25 kompromisas, kas už. Panašu, kad mes užmygome taip nuobodu. Gerai, 25 kompromisas iš kelių dalių. Pirmoji dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, dabar kas už, kas prieš, kas susilaikė. Na, man atrodo, kad e, maždaug per pusę, ar ne? Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Patikrinsime. Closed. Balsavimas baigtas. Atmesta antroji dalis. Atmesta. Gerai. Toliau. Atsiprašau, bet turime įsiaiškinti, dėl ko turime balsuoti dabar. No, we have to vote uh, 104, 141. 141. What was this? It's after 504. Uh, colleagues, after 500. Kolegos, po 504 pakeitimo yra dar 141 pakeitimas, dėl jo ir balsuojame. 141. Aš nežinau, kuriame puslapyje jis yra jūsų balsavimo sąraše. 141 pakeitimas, kuris yra po 504 pakeitimo. Susiraskite jį. 500. Yes, yeah, so it's on. Uh, for the, so 141. 141 pakeitimas. Ar galime balsuoti? Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, atmestas. Ar galime tęsti balsavimą? 505 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestas. 506. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta. 507, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 508, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 509 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 510 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 27 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 519 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, man atrodo patvirtintas. 519 pakeitimas. Toliau 521, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 522, kas už, kas prieš, kas susilaikė, nežinau. Na, iš tikrųjų nežinau. Pasitikrinkime. 522 pakeitimas. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir šis pakeitimas yra atmestas. 523, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 524 su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne, gerai. 524 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtintas. Toliau 525 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už. Kas už pirmąją dalį. Kas prieš. Kas susilaikė patvirtinta. O dabar antroji dalis, kas už. Kas prieš. Kas susilaikė atmesta. 527 pakeitimas, kas už. Kas prieš. Kas susilaikė patvirtinta. Ar ne? Nežinau panašu, kad iš EPP frakcijos balsuoja tik tai uh, Lambert Van Nistelrooy. Aš suprantu, kad jūsų balsas tikriausiai yra vertas 17, tačiau pasitikrinkime. Taigi, 527 pakeitimas. Balsuojame. Dabar baigėme balsuoti. Patvirtinta. 528, kas už? Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 529, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. 5, 2, 530 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 531, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 532, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta 533. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 500. A, turime pasitikrinti gerai. Ne, 534. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 535. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 536. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 537, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 538, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 539 kompromisas, sako pirmininkas, pirmininkas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 539 Gerai, toliau turime pasitikrinti 557 pakeitimas. 557, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 58, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 559, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 560, kas už, kas prieš, Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 560 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas, ar ne? Kad būtų patvirtintas, mums reikėtų 21 balso. Gerai, pa, dar kartą balsuojame. Balsuojame 560. Pone Tirolien. Aš tiesiog juokauju taip. Ger, gerai, 560 pakeitimas. Balsuojame, balsuojame, kolegos. Užsiregistravo 44 žmonės, bet aš matau, kad ne visi balsuoja. Dabar, gerai. Panašu, kad yra žmonių, kurie nebalsuoja. Gerai. Dabar balsavimas baigtas. Atmestas. 561, 562 ir 63 pakeitimai yra identiški dėl jų visų, kas už. Kas prieš, man atrodo, kad patvirtinti, bet galime pasitikrinti. Galime pasitikrinti taip, kad viskai, visiems viskas būtų aišku, taigi balsuojame. Panašu, kad yra žmonių, kurie nebalsuoja, bet negalime jų uh, priversti. Panašu, kad kažkas išėjo iš salės, o paliko kortelę balsavimo aparate. Uh, patvirtinti šie pakeitimai. 569 pakeitimas, kas už, kas prieš. Dar kartą, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Toliau periname prie vizų. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Trečias trečiasis ir viza vienas e, pakeitimai identiški, dėl jų kartu balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šeštasis, kas už, kas prieš, kas, man atrodo, kad patvirtintas. Bet turime pasitikrinti. Balsuojame dėl šešto pakeitimo. Ah, okay, yeah. Close. Mhm. Gerai, balsavimas baigtas. Patvirtintas. Aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmestas. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas įsilaikė. Man atrodo, kad atmestas. Visa 3 ir dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dvyliktas ir viza šeši, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už, Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 14 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Manau, kad reikia pasitikrinti. 14 pakeitimas. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta. Toliau periname prie konsultuojamosios dalies. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 30 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 22, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 23, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 24, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 25, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 27. Ne. 20, taip, 27. kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. 28 pakeitimas. Nesu tikra, taigi tikrinkime. Balsavimas baigtas, atmestas. 29 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 30 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 31 pakeitimas. 31, ar ne? Balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. 32, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 33, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 34, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 35, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 36, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 37 iš dviejų dalių, pirmiausia, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 38, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta 39, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta 40, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 41, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Jūs sakote, kada atmestas Nu, taip, aš matau, kad žmonės e, nebal, e, nebalsuoja, nekelia rankų. Taip, iš tikrųjų, kadgi jūs galite įsiaiškinti, ar už, ar prieš. Taigi tikrinkime elektroniniu būdu, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 42. Kas už? Kas prieš? Nežinau. 42. Greitai pasitikrinkime. Greitai, greitai. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 43. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 44. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 45. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 46. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 48. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Nežinau, 48 greitai. Greitai, greitai pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. A. Patvirtintas. Ar ne? Ne. Nepatvirtintas, ne. Reikia, kad būtų vieno balsų persvara. Taigi atmestas. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad atmestas. Ar ne? Gerai, 50. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 51. A, ne, 52. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 53. Pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 54. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 55. Kas už, Kas prašau kelti rankas. Kas 55, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 56, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtina 57, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas 58, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau periname prie užimtumo komiteto pasiūlymų dėl viza 2. Taigi antroji vizos du dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Viza keturi, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Viza penki, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Viz, e, viza septyni, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Viza aštuoni, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta pirmojo, kad ir kas tai yra, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ketvirt, pirma, kaž, pirmos dalis, ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, tikriname dabar. Balsuojame dėl part 4 of 1. Closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau part one of two, ne, two of two, du iš du, kas, antrojo du, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Interpas trečiasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, man atrodo, kad atmestas. Toliau pereiname prie penktojo pasiūlymo, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Toliau pereiname prie aštuntojo pasiūlymo, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Toliau dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime, taigi dvyliktas pasiūlymas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau pereiname prie 14 pasiūlymo antros dalies. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau Mums reikia šiek tiek laiko tam, kad įsiaiškintume, ką daryti toliau. False. So, we vote 21. Yes, 21. We vote. So we vote 21. Gerai, 21 pasiūlymas dabar. Before this okay, amendment. Okay. So where is the original text? I didn't. I just put it here that we should vote on the original text, and if we adopt the original text, then this one falls. Okay. So here. The... Gerai. Taigi siūloma elgtis taip. 21 pasiūlymas. Siūloma yra balsuoti dėl pirminio, tai yra originalaus uh, teksto. Uh, ir tai yra mes balsuosime dėl e, pirminio teksto 20, 39 e, paragrafo. Kas už šį paragrafą? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Tai reiškia, kad toliau periname prie 30, 22 pasiūlymo. Taigi, kas už 22 pasiūlymą, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Both.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 Mes turime ne vieną pakeitimą, kuris gali pakeisti paragra 39 paragrafą. Jeigu mes patvirtinsime 22, tuomet ta, tas pasiūlymas ir pakeis 39 paragrafą. just to make it clear, we, we understand that everybody understand that we have deleted paragraph 39. Mes suprantame, kad mes siūlom, jeigu kadangi jūs nepatvirtinote šio pasiūlymo, taigi 39 paragrafas yra išbraukiamas. Yra trys variantai. Mes galime elgtis taip. Pirm, originali formuluoti E, ir po to teiklėmės 21 pasiūlymas ir trečias variantas yra 22 pasiūlymas. Taigi mes nepatvirtinome 21, tai reiškia dabar perinėme prie 22 pasiūlymo. Ir manau, kad tie, kas nori, e, kad būtų kalbama apie ESF e, turinį, tuomet turi tvirtinti 22 pasiūlymą. Gerai, 22 dabar, kas už 22 pasiūlymą, kas prieš? Man atrodo, kad atmestas, bet gerai, pasitikrinkime, nes panašu, kad šis klausimas yra labai jautrus. Taigi balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. At, 22 pasiūlymas atmestas. Ką tai reiškia? Toliau periname we only vote, we only vote the first part uh, of, of these two of 24. Okay. The first part on. Okay. So now we... Gerai. Dabar 24 pasiūlymo pirmoji dalis. Ne, ji atkrenta. And the last part of this text falls. So it's only a part of this text which we are voting. So we go to the second. Taigi 24 pakeitimo antroji dalis. Ir balsuosime tik tai dėl paskut... paskut paskutinio sakinio. Ar aišku? Kas už? Prašau kelti rankas. Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Nedėja uh, mes praleidome 23 pasiūlymą, taigi dabar 23 pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau. We have to check if these have been adopted or not. Other people from the declaration doing it. 25 we do. 25 pakeitimas. E, pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. A, atmestas, atsiprašau. 26, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 20. Aštuntasis pasiūlymas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Gerai, balsuojame toliau dėl 29 pasiūlymo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 31 pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 32 pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 33, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau periname prie biudžeto kontrolės komiteto pasiūlymų ir pirmasis pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau ketvirtasis pasiūlymas. Ar ne? Ketvirtasis pasiūlymas. Taip. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestas. Dabar balsuosime dėl šešto, šeštojo pasiūlymo antros dalies. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau septintasis pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau devintasis pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, man atrodo patvirtintas, ar ne? Gerai, toliau dešimtasis pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau periname prie moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto pasiūlymų. Konstituojami dalis A, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. B konstituojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. C konstituojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. D, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. E, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. F, kas už, kas prieš, kas laikė, atmesta. G, kas už, kas prieš, kas laikė, atmesta. Toliau pirmasis pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas laikė, atmesta. Toliau antrasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Trečiasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, kas ar atmestas. Gerai, pasitikrinkime, gerai. Ketvirtas pasiūlymas. Balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas. Atmestas. Šeštasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmestas. Septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmestas. Aštuntasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas devintasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas dešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas keturioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas penkioliktas, kas už, kas prieš, Lemberai, nesuprantu, kad tu taip rodai. Gerai, jei kolegos supranta. Na, galima tik taip galėsnauti, kad mes atmetame visus moterų komiteto pasiūlymus. Tai tiesiog mano racionalumas verčiamas taip elgtis. 15. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 16. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ir to galutinis balsavimas. E, balsuojame elektroniniu būdu. Galime balsuoti. Okay, yeah, so we... We close? We close, we close. Gerai. Baigiame balsuoti. Užteks jau EPP frakcijos narių mums. 31 e, balso daugumą patvirtintas yra šis pranešimas. Taigi sveikiname pranešėja. Uh, Gerbiami kolegos, dabar iškart periname prie kito balsavimo. Tai yra Vlasak pranešimas dėl miestų darbotvarkės. Yra šimtas pakeitimų, septyni kompromisai, bus kur kas lengviau balsuoti. Taigi pradėkime. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 20 už, prieš susilaikė patvirtinta, 21 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 22 už, prieš susilaikė patvirtinta, 23 už, prieš susilaikė patvirtinta, 24 su žodiniu pakeitimu, ar kas prieš jį, ne, balsuojame su juo, e, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 28. Ne. 28. pakeitimas tik antroji dalis. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 33. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 35. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 36. Kas už? Prieš. Kolegos dėl 36. Kas už? Prieš. Tikriname. Mano nuomonė patvirtinta, bet pasitikrinkim. Baigiam balsavimą. Aš tikrai nekla, e, patys kalti dėl to, kad neaiškiai keliate rankas. 37. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 38. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 39. Atkrenta. Atsiprašau, yra žodinis pakeitimas dėl 30, 39, kas už jį, prieš, susilaikė, patvirtinta, 41, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 42, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 43, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Mm. 44 už, prieš susilaikė patvirtinta, 45 dalimis ir žodinis pakeitimas, ar kas nors prieš jį, ne. Balsuojame dėl pirmos dalies su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, antra dalis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Penktasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 62 su žodiniu pakeitimu, jeigu niekas nėra prieš, tai balsuojame, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 65 už, prieš susilaikė patvirtinta. 66 kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 66. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Niekas prieš. Susilaikė patvirtinta. 71. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 74. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 76. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 77. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 78. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 79. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 80. Už, prieš susilaikė patvirtinta, 81 su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieš, ne, tai balsuojame su pakeitimu už, kas už 81, kas už, prieš, reikia pasitikrinti dėl 81 su žodiniu pakeitimu. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 82. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 83. Už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 84. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 86. Su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieš? Ne. Balsuojame už, dėl jo. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 87 dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, ašto, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 88 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 89 už, prieš. Reikia pasitikrinti dėl 89 balsuokite. Pati, balsavimas baigtas, patvirtinta 91. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta 92. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta 94. Už? Prieš susilaikė, patvirtinta 96. Už? Prieš susilaikė, patvirtinta 97. Už? Prieš susilaikė patvirtinta, 98 už, prieš susilaikė patvirtinta, 99 už, prieš susilaikė patvirtinta, 100 už, prieš susilaikė nereikia pasitikrinti dėl šimtojo. Atmesta. 101. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. E, Pone Maconė. E, vertėjai sako, kad mobilaus telefono garsas trukdo jų darbui. Kažkieno mobilus telefonas yra jungtas. E, šalia pirmininko kažkur pirmininkė. Tai turbūt čia mano. Aišku, mano telefonas. Aš irgi turiu silpnybių, negaliu būti tobula. Man nepasakėte niekas, atsiprašau, kad tik dabar pasakėte. Šimtas antrasis pakeitimas, kas už, kas už šimtas antrai, prieš susilaikė patvirtinta, šimtas trečiasis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. E, dabar vizos taip vadinamos, antroji, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Pirmoji, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Konstatuojamosios dalis ketvirtoji, kas už, ne, reikia dar pasitikrinti. Reik, balsuojame dėl ketvirtosios konstatuojamos dalies. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. Šeštoji. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. Kolegos, dėl penktojo pakeitimo e, reikėjo sukeisti dalimis. Dabar pagrindinė dalimi tampa antroji dalis, o antra dalis nėra tokia svarbi. Teisiškai aiški antroji dalis. Ir pirmoji dabar dalis prasideda žodis varas. Sukeičiame vietomis dalis. Balsuojame dėl pirmos dalies kas už, kuri prasideda žodžiu, žodžiu whereas. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta dabar, legally clear, tai yra antroji nauja dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntoji, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, patvirtinta mano nuomonė, patvirtintas. Galime, aišku, pasitikrinti dėl devintojo. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtasis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, vienuoliktas už, ne? Vienuoliktasis atkrenta, atsiprašau, sako pirmininkė. Tryliktasis dabar, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, keturioliktas už, prieš susilaikė patvirtinta, penkioliktas už, prieš susilaikė. Mano nuomonė patvirtinta. Šešioliktas už prieš susilaikė taip pat patvirtinta. 17 už prieš susilaikė patvirtinta. 18 už prieš susilaikė patvirtinta. Transporto ir turizmo komitetas A konstatuojamoji dalis pasiūlymas, kas už prieš susilaikė atmesta. B dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. E, e C su e, žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pasiūlymas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pasiūlymas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis Atkrenta šeštasis. Už, prieš, susilaikė. Atmesta septintasis. Už, prieš, susilaikė. Atmesta aštuntasis. Už, prieš, susilaikė. Atmesta devintasis. Kas už, prieš, susilaikė. Atmesta dešimtasis. Už, prieš, susilaikė. Atmesta vienuoliktas. Už, prieš, susilaikė. Atmesta dvyliktas už, prieš susilaikė atmesta, 13 už, prieš susilaikė atmesta, 14 už, prieš, atsiprašau, sako pirmininkė, 16 transporto pasiūlymas už, prieš susilaikė atmesta, 17 už, prieš susilaikė atmesta, 19 19 kas už, prieš susilaikė atmesta, 20 kas už, prieš susilaikė atmesta, 21 už, prieš susilaikė atmesta, 22 už, prieš susilaikė atmesta, 23 už, prieš susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu dėl viso pranešimo, prašom pradėti. Balsavimą baigiame. Beveik vienbalsiai. 36 balsai už. Sveikinu. Pranešėjo nėra, jis atsiprašė. Dabar pranešimas, kurį parengė Eli Oro apie produktus, kuriems galima taikyti mažesnį naudojimosi dokų mokestį. Ar galime balsuoti? Tik tai nėra jokių pakeitimų, gerbiami kolegos, bet turime balsuoti elektroniniu būdu. Balsuojame dėl Eli Oro e, pranešimo dėl e, naudojimuosi dokų mokesčio. Baigiame beveik vienbalsiai patvirtinta. Sveikinu. Periname prie Eli Oro kito pranešimo, tai yra nuomonės projektas dėl specialių žemės ūkio priemonių atokiausiems sąjungos regionams. Balsavimas truks šiek tiek ilgiau, taigi iškart ir pradedame. 70 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 71 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikė, man atrodo, kad patvirtintas. Aišku, galime e, pasitikrinti dėl dešimtojo kompromiso. Balsuojame. Patvirtinta vienuoliktasis kompromisas, taip? Ne? Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kompromisas, kas už prieš, susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis, kas už prieš, susilaikė patvirtinta. Tryliktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 21 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 22 su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieš jį, ne, tai balsuojame dėl 22 su pakeitimu, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 79 už, prieš, sus... nežinau kaip čia viskas atrodo, bals... tikrinamės. Baigiame. Atmesta. 23. Kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 24 su žodiniu pakeitimu. Jeigu niekas prieš jį nebalsuoja, tai balsuojame dėl 24, už prieš patvirtinta 80, už prieš susilaikė patvirtinta 81, už kas už, prieš susilaikė patvirtinta 26 taip pat su žodiniu pakeitimu, jeigu niekas nėra prieš jį, balsuojame, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 27 vėl su žodiniu pakeitimu, niekas neprieštarauja, balsuojame, dėl 27, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 15 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 83 už, prieš susilaikė patvirtinta. 84. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 31. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 85. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 33. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 16. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 89. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 90. Už, prieš susilaikė patvirtinta 91 už, prieš susilaikė patvirtinta 92 už, prieš susilaikė patvirtinta 17 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta 37 už, prieš susilaikė patvirtinta 18 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta 95 dalimis Dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė. 96, kas už. 96 pakeitimas, kas už, prieš. Nežinau, tikrinamės dėl 96. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 97. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinti. 98 už, prieš susilaikė atmesta, 99 už, prieš susilaikė patvirtinta, 39 su žodiniu pakeitimu, niekas nėra prieš, balsuojame dėl jo, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, šimtasis už, prieš susilaikė patvirtinta, šimtas pirmasis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta Nežinau. Dėl 101 reikia pasitikrinti. Atmesta 102, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 41 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 42 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 43 už, prieš susilaikė patvirtinta, 44 už, prieš susilaikė patvirtinta, 103 už, prieš susilaikė patvirtinta, 45 už, prieš susilaikė patvirtinta, 21 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 47 už, prieš susilaikė patvirtinta, 48 už, prieš susilaikė patvirtinta, 105 už, prieš susilaikė patvirtinta, 106 už, prieš susilaikė patvirtinta, 107, atsiprašau, 19 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 20 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, dabar į toliau 111 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta patvirtinta. Toliau įtrauka pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Konstatuojamosios dalys, pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 54 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, septintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, šeštasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, septintasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 65 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta, 8 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 68 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta, 9 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, balsuojame elektroniniu būdu dėl visos nuomonės projekto, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Beveik vienbalsiai sveikinu pranešėją. Which is the dear coordinators a clear proof that we should give more report. Tai įrodymas, kad e, kolegoms reikia renkti daugiau pranešimų. Kitas balsavimas. Laslo Surijano pranešimas. Turėtų būti paprastas trumpas balsavimas. Ar pasirengę? Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta antras, kas už, prieš susilaiko patvirtintas trečias, už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau kompromisas vienas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau dešimtas pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaiko, man atrodo, patvirtinta, greitai patikriname antrą dalį. Antroji dalis, dešimtas pakeitimas, balsuojame. Baigtas balsavimas, atmestas. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas, dvyliktas už prieš susilaiko patvirtintas, 13 už, prieš susilaiko patvirtintas gautinis balsavimas dėl viso pranešimo, pradame balsuoti. The vote is closed, yes. Balsavimas baigtas. Jeigu kažkas pavėlavo balsuoti, pridėsime jūsų balsą. Baigta. Paskutinis darbo trakės klausimas. Mėly kolegos, Janai, Kolegos, atminkite, nebaigėme diskusijos dėl Jano Albrechto nuomonės dėl finansinio reglamento. O tai ir labai svarbus klausimas, turiu pasakyti, dabar noriu paskirti. Aš skelbiu kartais svarbius dalykus, o dabar taip ir yra. Nebaigėme diskutuoti dėl Jano Olbrichto pranešimo dėl finansinio reglamento. Mūsų politikai ateičiai labai svarbu. Šiandien siūlau nustatyti terminą pakeitimams. Tai yra Gegužės 30 diena, 12 val. dienos. Tačiau skirsime daugiau laiko diskusijai kitą kartą, kai susitiksime, nes kito sprendimo būti negali. Ką siūlai, Janai? Aš nematau kito būdo, kito kelio. Taip pat galime pagalvoti apie atskiro posėdžio suorganizavimą, kad galėtume padiskutuoti, jeigu norit tokios diskusijos. Aš manau, kad nariai, kurie duomisi šio klausimu prieš pateikdami pakeitimus, su manimi susitiek, susisieks. Taigi, pakeitimų terminas gegužės 30, tie, kas nori su Janu, ypač šešėliniai pranešėjai, kalbėti su Janu, gali tai daryti. Jeigu reikia papildomo sustikimo, galima surenkti. Ačiū už jūsų kantrybę. Jeigu komisijos atstovų vis dar yra, mes norėtume, kad Janas pakviestų ir komisijos atstovus į tokį posėdį. Dabar liko tik valanda klausimum. klausimams, mes iš karto jį pradedame. Prašom visi susėsti, tikiuosi, kad ekspertai atvyko, noriu juos pasveikinti. Išklausysime penkių ekspertų apie sanglaudos politiką, jos sistemą orientuotą į rezultatus. Dėl to, kad liko mažai laiko, aš užsičiaupsiu to jau pat, tačiau prašau ekspertus kalbėti kaip galima trumpiau kad e, e, tikiuosi, kad jūs viską pasakysite, tačiau labai trumpai, kad liktų laiko diskusijai. Ir pirmiausia, nepriklausomas konsultantas ponas Bertas Perinas iš tarptautinės bendradarbiavimo ir vertinimo organizacijos. Prašom, jums žodis. Je, where they are? through the papers, yes, it's very, very simple. It's but why they are trying to do it now? He, he, I don't think he, um, he has... I think that uh, uh, Mr. Perin... Ponas Perinas turbūt negirdėjo, kad aš paprašiau jį pradėti kalbėti. Norime pradėti klausimą ir prašom poną Perimą pasisakyti. Prašau kalbėti kaip galima trumpiau, kad liktų laiko klausimams. Labai ačiū, pasistengsiu kalbėti kaip galima trumpiau. Aš pabandysiu pakalbėti apie svarbiausius, e, apie svarbiausius e, sistemos skirtos į rezultatų siekimui bruožus. Apsibrėž, apibrieškime rodikal, rodiklius ir piknaužiavimo mažimo potencialą. Tikriausiai žinome apie Meksikos įlankios nelaimę, kuomet sprogo naftos platforma, turbūt tai buvo didžiausia ekologinė katastrofa. Pirminė atsakomybė atiteko grežimo bendroviai, tačiau net netaskaitai parašyta, kad nepaisant, kad žuvo žmonių, e, aš pabrėžiu statistinį, statistinę apsaugos e, patirtį. Pagal tuos standartus mūsų bendrovė pasižymė geriausiais rezultatais šioje srityje ir galime sumokėti premijas už saugumą. Žinoma, kad toks rodiklis yra visiškai bereikšmis. Rodikliai gali turėti blogos įtakos rezultatams, o ne pagerinti tuos rezultatus. kai siekiama tik tai rodiklių e, sieki, atitikimo, tai gali būti iškraipyti rezultatai. Kai kurios rez, e, e, jurisdikcijos mažinamos laukimo sąrašus ligonių lape tiesiog gydo tuos, kuriems, kurios reikia mažiau gydyti, o ne tuos, kurios reikia gelbėti, kuriems gyvybę reikia gelbėti. Kitas pavyzdys visokie tikrinimai, e, kai pirmiausia tenkiname mažiausi poreikiai, atidedant e, didesnių poreikių tenkinimą. Tai panašiai ir sanglaudos politikoje. Mes, mums kyla pavojus e, panašiai, ką reiškia panaudoti rodiklį kiek žmonių įdarbinta. Tai gali būti žmonės, kurie gavo gerus darbus, kurie turi stabilų darbą, taip pat žmonės su blogomis darbo vietomis, kurie dirba galbūt vos keletą dienų. Savarankiškai dirbantis gali apimti sėkmingus e, verslininkus ir panašiai. Ką reiškia turėti rodiklį ap, apie apmokytus žmonės. Tai gali būti žmonės e, dvi valandas pasėdėti klasėje, kur nėra jokios vertės mokymuose, ar pusės metų kursą, kurie, kurie gauna kažkokius įgūdžius. Taigi, rodikliai gali būti tinkamai naudojami. Tačiau tai nesutikė viso vaizdo. rodikliai gali kelti ir klausimų, o ne atsakyti juos. Todėl reikia papildomų paaiškinimų. Ir svarbiausia mintis būtų tokia, kad rodikliai turi didžiausią potencialą e, piknaudžiavimo prasme, kai yra pasiekmių, kai yra tiesioginis ryšys tarp finansų ir tikslų pasiekimo. Taip pat atlyginimo programos pagristos e, pasiekti nustatytus tikslus. Taip pat e, e, pasiekė tokių rezultatų, kad siekiama tiesiog tikslų, o ne ir tai yra vien tik tai atlyginimo siekimas. Siekimas rezultatų reiškia, kad reikia galvoti apie tai, kaip siekti gerų rezultatų. Taigi, kas yra orientacija į rezultatus? Noriu pabrėžti, kad aš remiu rezultatų į siekimo įtraukimą į sandraugos politiką, sanglaudos politiką. Ir aš pritariu parlamento pastangoms e, komisijos, kitų nevyriausybinio organizacijų darbui. Todėl svarbu, kad viskas būtų padaryta teisingai. Pirmiausia, orientavimas į rezultatus reiškia, kad visi sistemos aspektai yra orientuoti į rezultatus. Ir vengiant sumaišties tarp e, rezultatų siekiančio valdymo ar e, vertinimo. Jeigu pažvelgsime į kai kurios atvejus, iš tikrųjų e, gali būti įvairiai. Neseniai išleista knyga kalba apie tai, apie tai, kad mums reikia atskaitomybės vizijos, kuri būtų tinkamiausia 21 amžiai. Ir čia reikia keisti viešųjų paslaugų valdymą. Tradiciniai požiūriai į atskaitomybę E, buvo tam, kad būtų apskaitoma, apskaitomi, apskaitoma e, įnašas, o ne rezultatai, kurie ne visą laiką gali būti iš karto stebimi. Ir jiems e, įtaką daro įvairūs faktoriai. Šioje knygoje siūloma nauja atskaitomybės vizija, kuomet programos turi pademonstruoti, kad jos siekia tikslų ir bandoma mokytis pro, procese. Jos turi pademonstruoti, kad jos, jeigu, kad jos kelia e, sudėtingus klausimus. Ir e, reikia dažnai imtis rizikingų veiksmų, o ne tiesiog elgtis saugiai. Aišku, aš ne pirmas pastebėjau, kad komisija E, daugiausia dėmesio skiria procesams, o ne o re, rezultatams. E, į rezultatus e, orientuota sistema turi pademonstruoti, kad ji dirba labai sudėtingoje aplinkoje ir reikia požiūrio į rezultatus. Taigi trumpai, kaip pereiti prie orientavimas į, į rezultatus. Aš jums paliksiu diskusijos, kurią surengė Pasaulio bankas su ekspertais iš viso pasaulio e, medžiaga. Ir keletas dalykų, kurie e, paaiškėjo to diskusijoje. Toks požiūris yra visiškai naujas būdas, kaip galvoti, valdyti, veikti Tai atsispindi visose sistemos lygiuose. Tam reikia orientacijos pakeitimo, kultūros pakeitimo. Reikia apčiopiamų, matomų įsipareigojimų iš aukščiausių valdymo lygių pareigūnų, kad taip įvyktų. Tuo pat metu reikia e, įtraukti žmonės nuo pačios iki viršaus, nes Kitaip tai bus tik, tik tai administraciniai bandymai, tačiau mąstymo pokyčių nebus. O tikslas tokio požiūrė būtent ir yra pasiekti pokyčių. Taip pat reikia pripažinti, kad tai nelengva, reikia apmokyti žmonės. Ir galbūt svarbiausia, reikia strategiškai į tai žiūrėti, kad būtų atspindėti sanglaudos politikos strateginiai tikslai. Čia nieko nėra revoliucinio, revoliucingo, viskas yra dokumentuose ir pasakyta daugelio mąstytojų apie valdymą. Reikia pripažinti, kad stebėjimas galbūt suteikia tam tikrų rodiklių, Tačiau ne, tai nepasakys, kodėl taip vyksta. Tam reikia vertinimo, kad žinotum, kaip viską daryti geriau. Vertinimas gali apsvarstyti programų tinkamumą tom, tiems tikslams, vertinimas gali nustatyti nenumatytas pasiekmes, o galbūt svarbiausia, kad vertinimas gali žvelgti į ateitį ir konstruktyviai žiūrėti į tai, ko galima pasimokyti ateičiai. Yra daug kvantitatyvinių, kokybinių požiūrių įvertinimą, kurie gali apriepti visą sudėtingumą, apie kurį kalbėjau čia anksčiau, kaip pavyzdžiui ir sanglaudos politikoje. Ir baigdamas norėčiau pagirti pastangas kurti sanglaudos politiką orientuotą į rezultatus. Tam reikia keisti mąstymą, o ne tik apsimesti, kad kažkas daroma. Aš čia baigsiu ir mielai atsakysiu vėliau į klausimus. Ačiū. Uh, uh, Labai dėkoju. Iš karto pereiname prie profesoriaus Gerhard Unstit, prie Gefros e, direktoriaus ir e, Klaus Tal Zellerfeld technikos universiteto profesoriaus. Mes galime tęsti, disku, galime pradėti diskusiją arba galime išklausyti jūsų pranešimų. Jūs galite pasirinkti, ką turėtume daryti. Dėkuoju Jums už e, Jūsų įžangą. Gal pirmininkė galėtų išjungti mikrofoną? Dėkojame. Šis klausimas be abejo yra labai svarbus. Pradedame apie tai kalbėti praėjus 20 metų nuo ES struktūrinės politikos pradžios. Šį klausimą reikėtų svarstyti įsamei, tačiau dėja šį rytą negalime to daryti. Taigi pirmasis klausimas yra toks. Ko mes tikimės iš šios sistemos? Ko mums reikia? Pirmiausia, reikia įrodyti, jog įgyvendinama politika iš tiesų duoda rezultatų. Tai yra labai svarbu, kai kalbame apie ES politiką, ypač tuo metu, kai valstybės narės susiduria su lėšų stygiumi. Valstybės narės įgyvendina nacionalinės programas ir yra priverstos e, rinkti daugiau mokesčių iš savo mokesčių mokėtojų. Taigi, atsižvelgus į šį bendrą kontekstą, tampa akivaizdu, kad kalbėti apie labiau į rezultatus orientuotą veiklą yra būtina. Būtina siekti, kad ES struktūrinė politika iš tikrųjų duotų praktinių rezultatų. Kodėl pradėjome kalbėti apie tai dabar? Mokslinio tyrimų domi, e, metu surinkta įrodymų apie tai, kad mes turime pernelik mažai informacijos apie mūsų veiksmų rezultatus. Aš kalbu apie konvergencijos e, rodiklius, skaičiuojant juos vienam gyventojui, atsižvelgiant į bendras pajamas. Ir mes pastebėjome, kad iš tikrųjų nedaug kas ir pasikeitė. Taigi labai sunku yra įrodyti, kad ES programos yra praktiškai naudingos. Sistema yra labai sudėtinga dėl kelių veiksnių. Ir dėl to, kad ši sistema yra tokia sudėtinga, labai sunku yra įvertinti, kokie yra jos praktiniai rezultatai. Laiko bėgant keičiasi tikslai, jie yra pritaikomi prie atskirų regionų ypatumų, o tai reiškia, kad dabar intervencijos gali būti vykdomos įvairiomis formomis ir jas visas pamatuoti ir įvertinti yra labai sunku. Antras dalykas, kuris yra gerai žinomas ekonomistams, yra tai, kad uh, regionų plėtros klausimas yra susijęs su neįvairi, labai plataus masto neaiškumu. Daug kas yra daroma, tačiau iš tikrųjų neturime metodų, kurie leistų mums pamatuoti veiksmų rezultatus. Yra dar vienas dalykas, kuris viską sukomplikuoja. Tai yra negebėjimas įvertinti to, kas galėtų atsitikti, jeigu mes nebūtume taikę jokių intervencinių priemonių. Mes nevertiname scenarių, kai valstybės narės neskiria, neskirtų, sakykime, jokių lėšų struktūriniai politikai. Nevertiname ir scenarijų, pagal kurį, kurios valstybės narės skirtų tik tai dalį tų lėšų, kurios yra skirtos dabar. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, ką aš pasakiau, labai sunku yra įvertinti veiksmų rezultatus. Tai komentuosiu šiek tiek vėliau. Skirtingai nuo įprastos praktikos, aš norėčiau atskirti, kokiais lygmenimis yra įgyvendinamos programos. Makroekonominis lygmuo ir kiti lygmenys. Europos komisija parengė prie, vertimo priemonių sistemą, bendradarbiaudama su kolegomis iš Airijos. Ir šias priemonės galima taikyti arba ES, arba nacionaliniu lygmeniu. Tačiau, kai bandome vertinti atskiras taikomas priemonės ir gyvenimas priemonė, programas, mums reikia visiškai kito metodo. Mums reikia kelių metodų O jiems sukurti ir, e, ir tinkamai taikyti reikia labai daug laiko. Ar mes turėtume vertinti tuos, kurie gauna lėšas arba tuos, kur, e, kurie skirsto lėšas? Pagal dabartinę sistemą yra labai sunku yra iš tikrųjų įvertinti struktūrinės politikos priemonių efektyvumą. Dabar taikomos vertinimo priemonės paprastai yra skirtos tik tai konkrečioms ES finansuojamoms programoms. Taigi, jeigu mes norime vertinti tai, kiek struktūrinė politika apskritai duoda rezultatų, turime surasti daugybę įvairiausių jos vertinimo metodų. Galime kalbėti apie šešių etapų ciklą. Pirmiausia, reikia identifikuoti, nustatyti problemą, po to nustatyti tikslą, po jo įgyvendinimo metodus. Po to galima būtų jau vertinti, kiek pavyko pasiekti šių tikslų ir tuomet tik tai galima būtų daryti išvadas apie programos efektyvumą. tai, ką jūs matote penktame punkte. Tai yra efektyvumo ir nuseklumo tikrinimas. Yra susijęs su visais ankstesniais etapais. Taigi, pagal šią sistemą mes galėtume nustatyti problemas bei įsiaiškinti, kaip galima būtų jas taisyti. Ir iš esmės mums reikia surasti, išsiaiškinti, kokia yra mūsų intervencijos logika ir kokiu tikslu mes siekiame. Konkrečius tikslus apibriežti yra labai sunku. Nesitikinsiu, nesigilinsiu dabar į detalės, nes neturiu tam laiko. Tiesiog noriu pasakyti, kad mes negalime gauti informacijos iš valstybių narių, kurią galėtume lyginti. Visi mūsų nustatyti faktai, kintamieji dydžiai. Tai, ką įsiaiškinom, yra kintamieji dydžiai ir juos reikia vertinti atsižvelgiant į valstybių narių ypatumus. Jei pažvelgsite šią skaidrę iš kairės į dešinę, pamatysite, kad e, mes pradedame nuo poreikių, po to perėmėme prie jų tenkinimo priemonių ir po to prie realių rezultatų. Iš dešinės jūs matote dar ir kitus veiksnius, kurie veikia mano minėtos kintamuosios dydžius. Taigi, jei pagal šią schemą veiks žmogus dirbantis e, e, pačiose institucijose, jam viskas gali būti aišku ir jis gali, gali būti linkęs nesižvelgti į kitus e, išorės veiksnius. Kai prasidėjo krizė, daug kas pastebėjo, jog jį labai skaudžiai smogė struktūriniai politikai ir panaikino anksčiau pasiektus rezultatus. Taigi, kokias išvadas galime daryti? Kai bandome vertinti programos efektyvumą, susidurime su daugybė problemų. Ir mes norime pabrėžti du dalykus. ES fondų vykdomos intervencijos yra vienas dalykas, o kitas yra jų tų intervencijų dėka pasiekti rezultatai. Ir dažnai tie rezultatai iš, nepriklauso nuo pačios intervencijos. Ir palyginti siekiam, siekiamą rezultatą su tuo, kas iš tikrųjų buvo pasiekta, yra praktiškai neįmanoma. Dar vienas labai svarbus dalykas yra tai, kad e, trumpalaikėje perspektyvoje mes nematome uh, struktūrinių fondų intervencijų rezultatų. Labai sunku yra pradėjus intervenciją pradėti vertinti, kokie gali būti jos rezultatai, nes dažnai jie pasireiškia praėjus tam tikram laikui. Taigi, vertinimo darbe mums reikia į tai atsižvelgti. Mes kartais net negalime gauti informacijos apie tai, kaip keičiasi projekto dinamika. Aš manau, kad labai svarbu yra tęsti šį darbą. Turime surasti būdų mano minėtoms problemams spręsti. Mes suprantame, kad mes jau judame tą linkmę. Mes jau kūrėme sistemą, kuri būtų orientuota į rezultatus. Dabar turimas modelis yra pagrystas tikslais. Jei norime perėti prie modelio, kuris būtų labiau orientuotas rezultatus, turime pakeisti savo logiką. Negalime sakyti, kad dabar lėšus yra švaistomos vien dėl to, kad e, taikome į tikslus orientuotą metodą, dėl to, kad e, tikslus apibrėžime patys ir tokia situacija būtų man tik tuomet, jei tikslai būtų netinkamai apibrėžti. mikro lygių, atliekant vertinimą, labai yra svarbu atsižvelgti į vairiausius veiksnius, išorės veiksnius. Bet iš esmės mums reikia derinti du mano minėtus metodus, tam, kad galėtume tinkamai vertinti ES struktūrinių fondų intervencijų efektyvumą. Egzistuoja ir atotrukis tarp e, tuo, kada galime gauti informaciją apie pokyčius ir intervencijos laiko. Struktūrinė politika yra kuriama orientuojantis į ilgalaikius tikslus. Ji nėra skirta skilėm lopyti, o įvertinti ilgalaikius rezultatus galima tik praėjus tam tikram laikui. Tai tiek. Labai ačiū. Dabar norėčiau pakviesti pirmąją iš praktikų. Elena Tajanė atstovauja Emilijos Romanios regiono, regioniai valdžiai ir paprašysiu dabar jūsų pristatyti savo požiūrį. Dėkuoju. Aš pratęsiu profesoriaus mintis. Jis kalbėjo apie labai svarbius dalykus, kaip kad regionės ir sanglaudos politikos sudėtingumą. Ilgai nekalbėsiu, bet pasakysiu, kad problema iš tikrųjų nepaprastai sudėtinga ir dėl galime kalbėti taip pat apie papildomą vertę Europai. Kai kurių politikos krypčių tikslai yra šiek tiek galbūt apriboti, o jau kalbėsime apie sanglaudos politiką, tai e, reikia prisiminti dinamiškumą, e, plėtrą plačiaja prasme sudėtingumą šios politikos e, sėties sutvirtina dar tai, kad egzistuoja daug problemų dėl įvairių fondų. Tai išiškėjo per pastarosius metus. Teritorinė sanglauda yra sanglaudos e, fondo vienas iš aspektų. Jūs visi žinote, kaip tai veikia. Žmonės visur kovoja dėl pinigų. O kartais, galvojant apie akcentus, rezultatus ir vertinimo, reikia siekti veiksmingumo tam, kad sėkmingai būtų propaguojama sanglaudos politika kai kurie rezultatai yra nepatenkinami. Pirmiausia, buvo e, nepakankamai kiekybiniai, pirmiausia, buvo nekokybiniai. Komisija yra paskelbusi pasiūlymų paketą, siekia požiūrį pakeisti. Ir e, pirmiausia, kalbama apie vystimosi politiką susijusią tam tikrą vietovę. Vienas iš tikslų yra išvengti socialinės atskirties. Sanglaudos politika yra labai svarbi nes ji gali e, užtikrinti kokybišką programavimą ir kad ji būtų sėkminga, reikia įdėkti tam tikrus pokyčius, reikia pasižiūrėti tai, ką reikia daryti, paskui pagalvoti, kaip pakeisti požiūrį. Ir reikia suvokti, kad labai sunku yra atlikti teigiamą įvertinimą. Aš ilgai nekalbėsiu apie šį aspektą, taip pat nekalbėsiu apie naują sistemą, nes jau prelegentai ankstesni apie tai kur kas išsamiau pakalbėjo jie didesni ekspertai. Bet e, vėl grįšiu prie to, kad buvo padarytas politinis pasirinkimas ir reikia galvoti, kaip prisitaikyti prie naujos aplinkos. Reikia, kad tam tikros viešos institucijos galėtų atlikti vertinimą. Ir tie klausimai yra labai svarbus. Reikia kalbėti apie įvairią pusę vienpusiškumą šios politikos. Regionis požiūris. Ką galime pasakyti apie savo patirtį? Matome, kad pokyčiai gali visais e, valdymo lygmenimis suteikti įgaliojimų struktūroms. Ir bus vertinami projektai, bus sakoma, kaip yra gyvendinamos programos ar projektai. E, reikia paminėti tokią, tokį dalyką kaip nuosavybė. Svarbu, kad tie, kurie priima sprendimus, e, jaustusi atsakingi ir savingai tam tikrų procesų ir sprendimų. Taip pat reikia nepamiršti ryšio tarp lėšų ir valdymo priemonių. Reikia, kad kokybiška sistema veiktų. Mes matome, kad iš naujo dėmesys e, fokusuojamas į teritorinį aspektą. Tai yra sprendimai dėl struktūrų, dėl priežiūros sistemų. Tai yra ne tik techniški dalykai, bet ir politiš, politiškai svarbus dalykai. E, nes reikės ir valdyti, sekti, kaip yra įgyvendamas politinis pasirinkimas. Atsiranda nauja strateginė sistema e, koncentracijos elementai išryškėja, struktūrinių fondų panaudojimo dalykai. Taip pat e, kalbama apie partnerystės plėtojant investicinį potencialą. reikia galvoti, kas bus pagrindiniai veikėjai tam tikrose srityse, koks bus ryšys tarp politinio pasirinkimo ir tam tikros gyvenamos programos. Reikia apibriežti partnerystės sutartis. Bus e, viešosios struktūros, kurios regioninių lygmenių vadovaus e, tokiai veiklai ir reikia pasižiūrėti, kiek iš sanglaudos fondo regioninių lygmenių bus panaudota lėšų. Taigi reikia kreipti dėmesį į valdymo aspektą. Taip pat reikia aiškiai apibriežti tikslus kiekvienai sričiai. Reikia, kad valstybės narės ir regionai prisimtų tam tikrus įsipareigojimus, pavyzdžiui, pateikti metinės ataskaitas apie tai, kokių rezultatų pasiekta įgyventinant sanglaudos politiką, taip pat strategija 2020 regionai kartais netraukiami pakankamai į visą veiklą ir reikia, kad jų vaidmuo būtų stiprinamas Reikia įtraukti regionus į strategijos Europa 2020 gyvendinimą. Reikia ir kokybinių pokyčių e, saglaudos fonde, galvojant apie šią strategiją. Tam mums reikės supaprastinti tam tikrus dalykus, reikia vengti, kad e, ši politika būtų rena, e, renacionalizuota nes tokiuose šalyse kaip mano Italijoje tai būtų labai problematiška, ypač jau galvosime apie sanglaudos politiką. E, techniškai yra įdėkti įmanoma tam tikrus e, pokyčius regioniniu mastu. E, institucijos jau dabar tvarko įgyvendina sanglaudos politiką, jos turi administracinius gebėjimus tą daryti ir jos taip pat žino, kad reikės įdėkti tam tikrus pokyčius ateinančiam ciklui. Mes manome, kad tai yra nepaprastai svarbu. Sanglaudos fondas turi būti skirtas regionams tam, kad regionuose būtų išryškintos atitinkamos jų savybės ir reikia pažangą gebėti kokybiškai įvertinti. Jeigu regionai nematys jokios naudos, tai nesieks padėti įgyvendinti sanglaudos politiką. Regionai supranta riziką ir jeigu nematys naudos šios politikos, jie nesims tos rizikos viską reikia daryti instituciniu lygmeniu ir tai yra labai didžiulis darbas. Reikia siekti, kad modeliai būtų e, tie patys arba panašus kaip ir dabartinėse valdymo struktūrose. Reikia siekti veikti taip, kad nesusidarytų papildomų išlaidų. Mes bandome tik tai keisti požiūrį ir koreguoti modelius, galvoti kitaip tam, kad būtų galima dirbti veiksmingiau. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir sprendimų prieimėjai taip pat turi suvokti, koks svarbus yra požiūrio pokytis. Aš manau, kad šios pastangos yra susijusios su labai rimtais pokyčiais, tačiau jeigu mes norime, turime tai daryti, jeigu norime, kad sanglaudos politika būtų sėkminga. Mes turime užtikrinti geresnę veiklą ir galime pasinaudoti visomis sistemomis, bet reikia jas pakoreguoti ir nepamiršti, koks svarbus yra uh, naudos aspektas regionams kiekybinė ir kokybinė prasme ir reikia regionams aiškiai apie tai pasakyti. Mes esame už požiūrio pakeitimą, jis yra esminis, radikalus, bet gali būti naudingas ir mes esame pasirengę bendradarbiauti, jeigu iš tikrųjų m, mm, matysime galimybę užsitikrinti gerus rezultatus. Toliau prašau poną Aleksandrą Antonovą pasidalinti savo nuomonę. Jis yra valstybės sekretorius iš Latvijos, e, iš Rygos. Aš iš tikrųjų esu iš Rygos, bet e, turiu sakyti, kad esu iš Latvijos. Noriu pateikti Jums nacionalinę perspektyvą į, į rezultatus orientuotą sistemą ir pradėsiu nuo teorinių pamastymų, kai yra riboti pajėgumai, kaip yra visada yra neigiamas sustarimas tarp e, to, kas įdedama į politiką ir to, kas gaunama. Svarbu matyti, kokia politika mus vedė į priekį visus šiuos metus. Per trejus programavimo laikotarpius, tai yra perspektyva, kurią mes turime Latvijoje, matome, kad rezultatų sistema vis labiau dėmesio skiria į skiriamų lėšų kontroliavimą skirtingai nuo rezultatų siekimo. Ir taip pat matome, kad pradiniai finansinio reglamento pakeitimai yra dar vienas žingsnis tą pačią neteisingą kryptimį. Tai yra dar vienas žingsnis kontroliuoja skiriamas lėšas, o ne valdymo ir rezultatų siekimo kontrolės. Reforma, kurią aptarėme, būtų susijusi su perėjimu nuo tinkamumo prie rezultatų siekimo. Matematinė prasme, pinigai, kurios valstybės narė ar regionas gauna iš bendrijos, būtų rezultatų, kuriuos pasiekė regionas funkcija, skirtingai nuo esamos situacijos, kai gautos lėšos yra uh, buhalterių įrodymų, kad išleidama tos pinigus funkcija. Taigi, žingsnis po žingsnio pastarstykime mano argumentus, kad tokia sistema būtų įdėkta reikia padidinti vertinimo, analitinio stebėjimo vaidmenį. Ir kaip jau sakėme, kai yra riboti administraciniai pajėgumai, pajėgumai tam reikia mažinti kontrolės ir atskaitomybės e, proporcijas, palyginti su dabartinė gyvenimo sistema. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra tai, kad horizontalios politikos, ypač valstybės įsigijimo ir paramos, apima labai daug administracinių pajėgumų, o ne rezultatų valdymui. Laikantis horizontalios politikos o tai labai skirtinga politika nuo sanglaudos politikos. Administracijos Bruselėje prasme tai reiškia, kad direktoratai e, skiria daugiausia dėmesio e, gyvendinimo politikai, regio employ ir agri ir jūrų direktoratas dėgia politiką, na, tai gerai galbūt kai kuriems direktoratams, tačiau tai trukdo sanglaudos ir struktūrinių fondų programų įgyvendinimu kartais. Aš nesu nihilistas dėl horizontalios politikos ir bendrosios rinkos. Tačiau mano nuomonė nes, neteisinga apkrauti sanglaudos politiką horizontalių politikų vykdymu, kurios reikia gyveninti kitur. Jeigu tinkamas direktoratas mano, kad valstybės paramos kontrolė valstybė narėje nėra įdėkta, jie kažką turi daryti, daryti pagal savo politiką. Jeigu manoma, kad valstybė narė nesprendžia įsigijimo problemų, tai reikia spręsti atitinkamoje politikoje, o nesuverčiam viskas anglaudos politikai. Toliau, kalbant apie programavimo ir strateginį laikotarpį, mes manome, kad kiekviena valstybė narė ir regionas turi turi būti gana laisvai pasirinkdami prioritetus nacionalinio ar vietinių lygmenių ir suderinti juos su komisija. Tuo pat metu susitarant dėl rezultatų, kurių reikia pasiekti. O tai būtų pagrindas atsiskaitant už programos įgyvendinimą tolesname etape. Jei kalbėsime apie tikslus, dėl kurių reikėtų sustarti. Tokie tikslai turi būti pavadinami SMART, tai yra tam tikra santrumpa visiems pažįstama. Žinoma, rodiklių skaičius turi būti sumažintas ir skirtas svarbiausiams dalykams. Čia mes sveikintume Europos komisijos pasiūlymus pateikti svarbiausių rodiklių sąrašą, kuriais remtųsi visa politika, bent jau kai kalbam apie programų įgyvendinimą regionuose. Tuo pat metu šis rodiklių sąrašas ir jų parinkimas konkrečiai programai turėtų būti sutartas idealiai prieš pradant, pradant programavimą. Tačiau kai kas jau pradėjo tokius darbus, tai bent jau reikia baigti tą sąrašą renkti prieš baigiant programas renkti, kad programa galėtų būti pagrįsta būtent tais svarbiausiais rodikliais. Pažadėtas pasisakymas dėl programų poveikio. Mes matome, kad tikslų ir politikos poveikis yra nepakankamas, kaip sakė kolega iš Vokietijos. Yra ir kitų veiksnių, iš išorės, kurie gali padaryti didžiulį, didžiulį įtaką siekiant poveikio. Kita vertus, programos rezultatai ateinantis natūraliai didelė dalimi turėtų būti remiami, lemiami programos, o ne išorės faktorių. Todėl poveikio vertinimas yra, yra labai svarbus. todėl poveikis neturėtų būti svarbiausias rodiklis gaunant lėšas iš bendrijos. Mano nuomonė, tobuliame pasaulyje planas A politikos reformai būtų tas, kad valstybės narės su komisijos sutartų dėl tikslų, kurių siektų programa, atsižvelgdamas į tai, kiek maždaug tai turėtų kainuoti regionas ar valstybė narė turėtų įdėkti programą, siekdama tų tikslų, tų rezultatų ir pagal tai turėtų gauti užmokestį iš komisijos. Tai gali reikšti tam tikrą riziką abiem pusėms. Gali kilti situacija, kad konkretus rezultatai bus pigesni, o bendryje mokėtų daugiau regionui, negu regionas išleido įgyvendindamas E, programas. Kita vertus, kaina, kurią matome regionuose praėjusiame programavimo laikotarpyje, rodė, kad viskas yra brangiau, kainuoja regionui daugiau ir regionas turėtų sumokėti už programą daugiau, negu buvo planuota iš anksčiau. Taigi, kainų aiškumas turėtų motivuoti naudos gavėjus ir valdymo institucijos ieškoti aiškesnių būdų, kaip siekti tinkamų rezultatų. Tai yra įgyvendinimo veiksmingumo. Žinoma, dar reik, kartą reikia iš anksto sutarti dėl aiškios metodologijos, sprendžiant ar programa sėkminga ar ne, siekiant rezultatų. Ir jeigu sėkmė nebuvo šimtaprocentinė, turi būti aiškiai metodologija, kaip koreguoti bendrijos indėlį. Turime pasaulio banko patirtį, taip pat ir kaiminystės politikos priemonės patirtį. Būtent taip komisija elgėsi kaiminystės politikos srityje. Pavyzdžiui, Ukrainos, Moldovos, Azerbaidžiano, Gruzijos ir kitų atvejais. Taigi patirtis egzistuoja ne tik užsienyje, bet ir Europos Sąjungoje. Visada reikia turėti B planą, o B planas gali būti pavadintas taip pat kaip ir paprastų išlaidų daugiau ir paprasčiau. Tai daroma ir dabar, tai skirtingai daroma valstybės narėse ir regionuose. Sėkmės e, lygis skirtingas, tačiau aišku, einama teisinga kryptimi, kuomet buhalteriniai dokumentai nėra aptariami e, naudos gavėjų ir valdymo institucijos ir e, komisijos. Paprastos išlaidos finansuojamos tik tai tada, kai pasiekimi rezultatai. Taigi, jau turime patirties šioje srityje. Ir dar kartą grįšiu prie ankstesnio e, esas idėjas horizontalios politikos turėtų būti už sanglaudos politikos ribų, kad nebūtų apkrauta sanglaudos politika tais horizontaliais klausimais. Žinoma, žinau, kad yra ir C, ir D, E, ir F planas. kurie būtų hybridas tarp esamos situacijos ir mūsų rezultatų sėkimo sistemos jeigu kontroliuosime išlaidas ir papildomai nustatysime reikalavimus kontroliuoti rezultatus ir baukti regionus ar naudos gavėjus, jeigu jie nepasiekia rezultatų. Tokia kontrolė ir paskatos ar sankcijos už rezultatų pasiekimą, mano nuomonė, gali egzistuoti tik tai tada, jeigu sutarsime kontrolės našta atitenka naudos gavėjams ar ne, tuomet būtų galima siūlyti didesnį, didesnį rezultatų kontrolės mastą. Nauja idėja komisijos pasiūlyta tai yra įvairios sąlygos. Mums atrodo, kad jos susijusios su programų veiksmingumu jos turi būti formalizuotos, turi būti naudojamos. Dauguma valstybių narių turi tų iš ankstinių sąlygų patirti, netgi dar nesukūrus termino. Mūsų programuose tai egzistuoja, tai kas susijęs su efektyvimu turi likti gyvenimo sistemoje, turi būti formalizuota ir pavirsti aiškių diskusijų klausimų. Bet toliau išorės sąlygos, kitų politikos ryčių įtaka susijusių su anglotos politika nėra įgyvendinimo tema ir neturėtų e, būti diskusijos dalykas. Ir paskutinis dalykas. E, rezultatų rezervas bendrijos lygmenių nėra pateisinamas ir šio programavimo laikotarpio patirtis rodo, kai nacionaliniai rezervai nebuvo populiarus sprendimas, tai ir įrodo. Labai ačiū ar pakankamai greitai kalbėjau, kad e, sutaupyčiau laiko klausimams. Ir paskutinis mūsų ekspertas kalbės patirties, e, remdamasi savo patirtimi, jis yra atvykęs iš Utrechto regiono. Laiko turime dėja labai mažai. Dėkoju pirmininkė už galimybę kreiptis į Jūs. Aš tenksiu kalbėti kuo skubiau, jau daug kas buvo pasakyta. kitų prelegentų. Manęs paprašė kalbėti apie administracinius gebėjimus ir e, kitus veiksnius reikalingus tam, kad galima būtų įvertinti, kokios sistemos reikia, kad galima, būti, e, kad galima būtų siekti rezultatų. Aš kalbėsiu apie tai, ko mums reikia tam, kad mes galėtume formuoti politiką labiau orientuotą į rezultatus. Pirmiausia, aptarsiu komisijos pasiūlymą. Po to pakalbėsiu apie mūsų galvą labai svarbu partnerystės principai ir perėsiu po to prie gebėjimų stiprinimo. Pirmiausia, mes stebime šiuo metu regionų ir valstybių lygmenimis, kad periname prie labai integruotų labiau integruotos teritorinės politikos. kuriame yra funkciniai regionai ir ponas Valnistelroj puikiai žino apie, apie uostą Niderlanduose, kuriame, kuris puikiai parodo, kad kad įvairios institucijos geba bendradarbiauti siekiant rezultato. Mes taip pat matome, kad e, dažnai valstybės narės nustato savo e, tikslus ir jų ir siekia gyvendindami e, bendrą politiką. Dabar dėl lėšų stokos regioninės valdžios ir nacionalinės valdžios atstovai uh, stengiasi suvienyti savo jėgas ir mes, pavyzdžiui, žinome apie tokią partnerystę su Deksija banku. Be to, regionų ir vietos valdžios institucijos e, bendradarbiauja su pilietinės visuomenės partneriais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Sanglaudos politika gali remti vietos regionų valdžią padedant jiems gyveninti labiau integruotą teritorinę politiką. Komisija pateikė pasiūlymą. Jį komentuodamas galiu pasakyti, kad Strategijoje Europa 2020 yra išdėstyti strateginiai prioritetai. Tai yra gerai, tačiau sanglaudos politika yra Lisabono sutartyje nu, e, apibriešta politikos rytis, ji nėra susijusi vien su Europos 2020 strategija. Komisija taip pat ketina parengti e, tikslus, kurių turėtų siekti valstybės narės. Tai yra puiku, tačiau manau, kad būtina e, leisti valstybėms narėms pačioms pasirinkti, ko joms reikia. Taigi požiūris turėtų būti teikti pasiūlymus iš apačios į viršų. Jei bus uh, labai griežtai apibrieštas ryšys tarp prioritetų, jų įgyvendinimo rodiklių, tuomet dirbti bus labai sunku. Į tai būtina atsižvelgti formuojant nacionalinės reformų programas. Komisija mano, kad e, šios nacionalinės reformų programos turėtų skirti daugiau dėmesio partnerystėms ir veiklos programoms. Mes matome Europoje, kad e, vis dažniau taikomas yra nurodymų pateikimas iš viršaus į apačią. Regionai nedalyvauja priimant sprendimus dėl nacionalinių reformų programų ir aš manau, kad jeigu tokia situacija tęsis, tuomet e, situacija tik blogės. Aš manau, kad mums reikia regionų, e, regioninės plėtros politikos, kuri būtų orientuota į visų veikėjų įtraukimą į bendrą darbą. Toliau. Rezultatų rezervas ir skatinamosios priemonės. Kai ES buvo 15 valstybių narių, buvo, taikomo, buvo gyvenimas vienokio tipo programos, dabar jos pasikeitė. Mes, pavyzdžiui, turime regioninės programas, kurios yra finansuojamos iš Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo. Situacija šiek tiek keičiasi, dabar yra siūlomos įvairios programos ir mes manome, kad reikia tobulinti vertinimo procesą, vertinti programas po trijų metų yra gan sudėtinga ir manome, kad tokio vertinimo rezultatai tikrai negali būti tikslus. Toliau sąlygų nustatymas, apie tai jau kalbėjo kiti ir galiu pritarti viskam, ką pasakė kolega. Mes manome, kad sąlygos turi būti susijusios su mikroekonominiais aspektais, o ne su makroekonominiais. Be to, nu, jas nustatant, būtina atsižvelgti į regionų ypatumus bei regionų gebėjimą įgyvendinti šias nustatytas sąlygas. Taigi regionai turi dalyvauti priimant sprendimus dėl nacionalinių reformų, reformų programų. Tai galima daryti kūrent partnerystės. Tik tai taip galim bus parinkti teisingus prioritetus bei nustatyti rodiklius, nes būtent miestai regionai turėtų apibriežti šios rodiklius. Mus neramina tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse viskas daroma komisijos ir vyriausybės susitarimo pagrindu. Norint, kad mūsų politika būtų labiau orientuota į rezultatus, reikia geriau taikyti partnerystės principą. Mes norime geresnių programų, kurios padėtų siekti konkrečių tikslų pagal aiškiai aiški nustatytas ir apibrieštas sąlygas. Kad tai būtų, e, būtų įmanoma, reikia įtraukti ir vietos regiono valdžios atstovus, socialinius partnerius. Kolega kalbėjo vien apie vyriausybės ir komisijos bendradarbiavimą. Aš manau, kad to nepakanka. Daugia pakopės valdymas reiškia, kad valdyme turėtų dalyvauti visi Ir manau, kad kitame reglamente reikia apibriežti apibriežti labai aiškiai, kad sudarant partnerystės būtina į jas įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas. Daugybėje valstybių narių institucijos nori bendradarbiauti tarpusavėje. Taip nėra mano šalyje, bet žinome, kad kitur nacionalinė valdžia tikrai nėra linkusi bendradarbiauti su savivaldos institucijomis. Ir tai kenkia įgyvendinamoms mums programoms. Ir tikrai netitinka daugai pakopio valdymo principo. Toliau, programų gyvendinimas. Mes žinome, kad labai dažnai programos netinkamai yra gyveninamos dėl to, kad trūksta administracinių gebėjimų. Puiku yra tai, kad komisija siūlo daugiau dėmesio skirti administracinių gebėjimų stiprinimui. Ir aš manau, kad iš tikrųjų šiuo klausimu reikia dar labiau pasistengti. Senosiuose valstybėse narėse pastebima, kad kad yra nusistovėję seniai ryšiai tarp miestų, regionų ir nacionalinės valdžios, o naujosios valstybėse narise tokių ryšių dažnai nėra. Toliau partnerystės principas turėtų, mano galva, padėti mums geriau pasinaudoti vietos regionų valdžios gebėjimais įgyvendinant programas. Politika labiau orientuota į rezultatus. Yra mums visiems reikalinga ir todėl mes turime labiau, daugiau dėmesio skirti prioritetams, tikslams, sąlygoms. Tačiau nustatydami visus šios dalykus turime palikti pakankamai daug lankstumo tam, kad e, regionai galėtų juos pritaikyti prie savo poreikių. Mes turime nepamiršti strategijos Europa 2020 ir taip pat, kad sėkmingai veiktų sanglaudos politika, reikia atsižvelgti į daugia e, kelių lygių valdymą ir tai atspindėti nacionalinės reformų programuose. Žinome, kad dabar yra e, peržiūrima viešųjų pirkimų direktyva ir reikalavimai jie turi būti supaprastinti. Dar kartą norėčiau pabrėžti, koks svarbus yra daugių lygių valdymas ir tai turėtume visuomet atsižvelgti. Dėkui. Dėkoju už e, pasisakymus. Išklausėme visų prelegentų pasisakymų. Labai svarbu iš tiesų įtraukti visus dalyvius, o pasakysiu Jums dar, kad posėdį turime baigti po penkių minučių. E, klausimus e, reikia formuluoti aiškiai, kad gautume aiškius atsakymus, nes dabar Ir jeigu jūs norite paklausti ko nors, tai labai tiksliai formuluokite savo klausimus. Pane Brovahata e, nori pateikti klausimą. Prašom. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad prasidėjo diskusija šiais klausimais. Mes visuomet sakome, kad reikia teisingai lėšas panaudoti, bet pirmiausia kalbame apie administravimą ir atskaitomybę. E, minimos klaidos, sakoma, mažai buvo klaidų ar panašiai, bet niekuomet nekalbam apie tai, kaip veiksmingiau panaudoti lėšas. Turime kaip tik taip ir daryti. Aš kaip politikė išiškinsiu dvi problemas. Jūs kalbėjote apie e, įvairius būdus, kaip veiksmingumą įvertinti. Taigi, klausimas, kaip tuos rezultus vertinti. Kai kuriuose projektuose tą yra nesunku padaryti. Pavyzdžiui, vertinti kažkokiais vienetais, bet Jeigu norime įvertinti naudą gyventojams, kartais gali būti tą padaryti kur kas sudėtingiau ir e, savivaldybės e, negali to padaryti. Arba, pavyzdžiui, kitas kraštutinumas - matematiniai modeliai yra sudėtinga juos taikyti. Aš labai džiaugiuosi, kad yra mokslininkų pas mus ir pasiūlyčiau jiems taikyti kuo paprastesnius metodus, kad juos būtų galima taikyti ir mažesnėse bendruomenėse. Aš nekalbu apie didžiulius regionus, kurie gali taikyti kur kas sudėtingesnius metodus. Čia matau, kokį vaidmenį svarbu gali suvaidinti Europos e, lygmuo. Būtų labai neblogas dalykas ir šviesti savivaldybės, kad jos galėtų tuos naujus metodus taikyti kasdienėme savo darbe, tai yra nacionaliniu mastu. Tai būtų neklausimas, bet toks iššūkis mokslininkams. Tikrai jums reikėtų parengti tokių naujų metodų. Dar pasakysiu, kad Žinau, jo galima taikyti daugybę egzistuojančių metodų, pasiskolinti juos iš verslo, bet tai būtų mums per daug sudėtinga. Dar vienas trumpas klausimas. Janas labai sugeba trumpai klausimus pateikti, taigi prašom. Ne šį kartą dėja. Keletas pastebėjimų ne visoje diskusijoje dalyvavau, bet pasakysiu, kad e, labai prastas e, laikas e, klausimui, dėl to nėra visai žmonių salėje. Vyksta, vyko labai rimtas balsavimas, paskui visi po balsavimo išėjo. Klausimas yra labai aktualus ir galbūt reikėtų mums pagalvoti, kaip pratesti diskusiją, kadangi veiksmingumo ir rezultatų vertimo dalykas yra nepaprastai sudėtingas. Kodėl? Galiu pasakyti, kad mes siekiame dabar, po, siekiame politikos, kuri bus labiau orientuota į rezultatus, bet E, galbūt kažkaip kitaip reikėtų formuluoti, tai negi mūsų kita politika neorientuota į rezultatus, mes turime orientuoti savo politikos veiksmus taip, kad užsitikrintume geresnius rezultatus. Dėl to reikėtų įrašyti tą žodį ar daudoti diskusijoje geresnius rezultatus, ne tik rezultatus. Uh, E, dabar pažiūrėkime, ką daro auditorumai. Jie nežiūri į rezultatus, bet į dokumentus. Jeigu viskas dokumentuose atspindėta gerai, tai jie ir patvirtina viską ir yra patenkinti. Tai ne jų problema, bet teisės aktų problema, nes jų užduotis yra tikrinti e, dokumentus ir ieškoti klaidų procedūrose, o ne rezultatų, nežiūrėti į rezultatus. Dėl to e, parlamentas sako, kad reikia mažiau klaidų. Mes taip pat turime kalbėti apie tai, kiek kainuos visas darbas kontroliavimo priežiūros, kad būtų mažiau tų klaidų, bet vis tik tai, tai yra susijęs su audito rūmais. Tai yra jų darbas. Viena iš sudėtingų sričių yra viešieji pirkimai, procedūros skiriasi valstybėse narėse. Mes kalbėjome apie viešosius pirkimus ir Europos parlamente vidaus rinkos komitetas svarsto šį klausimą ir direktyvą dėl viešųjų pirkimų, o mes E, beveik niekas savo komitete nepastebėjome, kad finansinėme reglamente yra gana nemažas skyrius apie viešuosius pirkimus, kuris netitinka siūlomos direktyvos nuostatų. Taigi dėl vienos, vieno klausimo turime skirtingus teisės aktus ir jeigu jie įsigalios, tai tada tik tai įvelsime dar daugiau painiavos. Mes dabar kalbėjome apie rodiklių problemą. Taip pat kalbama apie toleruotiną klaidų rizikos lygį. Mes negalime to e, daryti. Mes turime galvoti apie vertinimą ir apie tai, kaip tęsime rezultatus. Vertėjai atsiprašo, jų darbo laikas baigėsi. The, e, uh,